proszę państwa z opóźnieniem akademickim e, jak na uniwersytecie rozpoczynamy sesję. Kągi praleidome 15 minučių, šiek tiek pavėluojame, bet vis tiek pradėkime posėdį. Ir šita mūsų posėdžio dalis yra akademinio, mokslinio pobūdžio Todėl kaip tik ir pasirinkoma tą akademinę 15 minučių pavėlavimą. Šiandieną pas mus atvyko garbus svečiai, kurie jau senai dirba žemės ūkio sektoriuje ir įgijo labai daug patirties. Todėl ypač sunkiais krizės laikotarpiais mes vis prisiminame buvusi komisarą Fransą Fischerį. Jo kaip komisaro atliktas darbas yra žinomas, aš juo stebėjausi ir žavėjausi. Taigi džiaugiuosi, kad ponas Fischleris priėmė mūsų kvietimą ir atvyko į posėdį. Dabar esame pasiruošę išklausyti jo nuomonės dėl šių svarbių klausimų, kuriuos mes sprendžiame Europos parlamente. Ir šiandieną turiu pripažinti, kad mūsų žemės ūkio politika tampa labai priklausoma nuo išorinių faktorių, nuo įvairiausių tartutinių diskusijų dėl sutarčių, dėl konvencijų. Ir šį rytą kaip tik vyko diskusijos susijusios su pieno sektoriumi ir kitais dalykais. Bet e, nenoriu kartoti tų visų išsakytų nuomonių, mes tiesiog mielai išklausysime pano Fischlerio nuomonės ir komentarų. Taigi šiandieną mes e, jūs pakvietėme kaip pasaulinės parodos Milane mokslinio valdymo komiteto pirmininką. Džiugu, kad jūs prisimėte šį vaidmenį ir galite daryti įtakos šiai iniciatyvai. Germas De Castro skyrė daug pastangų dirbdamas prie šitos pasaulinės parodos ir su juo dirbo ir kiti kolegos, todėl mes nekantriai lauksime jūsų pasisakymą, jūsų pranešimo. Juolab, kad jūs e, tikrai tikimės išdėstysite savo nuomonę tikrai dėl visų mums rūpimų žemės ūkio klausimų. Taigi, kągi, aš jums suteikiu žodį. Dėkuoju. Gerbiamas pirmininkė, tikrai aš nebūsiu labai akademiškas. Taigi, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, prieš u, po 177 dienų bus pradėta pasaulinė paroda Milane. Ir Europai bus proga įvertinti vieną iš pagrindinių iššūkių, kaip užtikrinti maistą visai žmonijai tvariausių būdų. Taigi aš kalbu kaip mokslinio valdymo komiteto pirmininkas, kuris buvo įkurtas e, kovo mėnesį kartu su Europos parlamentu, kurį sudaro įvairūs e, iš Europos kilę 11 ekspertų. Jų tikslas nustatyti ir parengti naują mokslinę programą pasauliniai parodai Milane. Mes siekiame e, prisidėti prie tos pasaulinės parodos ir skatinti politikos debatus dėl, moks, e, dėl maisto saugos. 140 valstybių, daug įvairiausių tarptautinių organizacijų, e, jungtinės tautos, įvairiausios agentūros dalyvaus šioje pasaulinėje parodoje Milane ir ES yra suinteresuota pasinaudoti šitą platformą, kad įtvirtintų savo kaip pagrindinės e, institucijos debatuose vaidmenį. Tai Taip pat klausimai, kurie susiję su žemės ūkiu, su plėtra, su maisto sauga, su aplinkos sauga, su pramonė, moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Europos Sąjunga privalo pasinaudoti šitą unikalią galimybę ir prisidėti prie šių pasaulinių diskusijų dėl maisto saugos ir tvaros maisto. Dėl tos priežasties yra be galo svarbu ne tik parodyti savo maisto sektoriaus puikia plėtrą ir mokslinius tyrimus bei rezultatus, bet taip pat turime prisidėti prie bendradarbiavimo su kitais suinteresuotais subjektais ir įsitraukti į mokslinę e, bendruomenę, kuri veda tą dialogą. Taigi tai yra aišku, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra priemonė spręsti pasaulinio maisto problemas ir užtikrinant maistą visiems pasaulio gyventojams per artimiausius dešimtmečius. Mes taip pat e, privalome spręsti ir problemas atsirandančias žemės ūkio produktų gamybos srityje. Yra ir klimato kaitos, vandens trūkumo klausimai. Todėl šis procesas gali šiek tiek sulėtėti. Todėl geros žinios ir inovacijos gali atverti kelią tam potencialo panaudojimui ir užtikrinti tvaresnį žemės panaudojimą ES. Todėl mokslinio valdymo komiteto vaidmuo yra garantuoti, kad ES suvaidintų svarbu vaidmenį pasaulinėje parodoje 2015 metais ir prisidėtų prie tarptautinių lygių vykdomų diskusijų. Per pastaruosius mėnesius valdymo komitetas parengė diskusijų dokumentą, kuriame numatyti e, prioritetai mokslo ir inovacijų e, sektoriui maisto srityje. Ir mes identifikuojame tas sritis, kuriuose Europos mokslininkai gali generuoti didžiausią pridėtinę vertę. Tai yra pagrindas diskusijoms ir su suinteresuotais subjektais. Todėl per pasaulinę parodą, jos metu mes norime užtikrinti, kad maisto saugos visi klausimai būtų aptarti per įvairiausius renginius ir kad būtų nemažai progų padiskutuoti bei pasikeisti praktinę patirtimi. Ta prasme, mes labai norime prisidėti prie tos pasaulinės parodos sėkmės. Dabar norėčiau labai trumpai pristatyti mūsų rekomendacijas. Norime pasaulinio maisto e, iššūkius spręsti, todėl mes matome poreikį kurti naujus prioritetus septyniose srityse. Pirmiausia, turime pagerinti visuomenės sveikatą per sveiką mytybą. Antra, Turime sumažinti maisto eikvojimą, kad maisto grandinė taptų veiksmingesnė. Toliau. Turime pagerinti maisto kokybę. Ketvirta. Valdyti maisto grandinę pasaulinėje sistemoje. Penkta. Sustiprinti maisto sistemos valdymą. Toliau. Žemės ir ekosistemų valdymas tvariausių būdų. Ir paskutinis prioritetas - sustiprinti žemės ūkio produkcijos tvarumą ir tvarų vystimasi. Tai štai yra mūsų numatyti prioritetai, daugelis jie yra tarp sektoriniai ir tarpusavyje susiję. Todėl ES tikrai turi visas galimybės suvaidinti svarbu vaidinį sprendžiant šias problemas šios prioritetus, e, sustiprinant e, mokslo svarbą šiuose sprendimo, sprendimuose ir taip pat e, skatinant tarp sektorinius sprendimus. Tačiau to gali ir nepakakti sprendžiančios iššūkius. Mes taip pat turime mąstyti apie pasirinkimų pasiekmes, tų pasirinkimų, kuriuos atlieka atskiri asmenys. Todėl yra be galo svarbu skatinti visuomenės samoningumą bei didinti jų informatumą, kad paprasti gyventojai suprastų, koks jų elgesio, pasirinkimų poveikis ir koks poveikis pasauliniu mėgstu. Taigi, išmaitinti pasaulio gyventojus yra tikrai sudėtingas uždavinys. Mes turime svarstyti, kaip tai padaryti mes. Kaip Europos Sąjunga turime pasinaudoti tais šešiais mėnesiais, per kuriuos truks pasaulinė paroda, kad e, būtų padaryta apčiuopiama tartutinio bendradarbiavimo pažanga. Dėkuoju uždėmesi. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, myślę, że dobrze by byłaby. Dėkuoju. Gerbiamam Fischleriui. Dabar būtų labai įdomu išklausyti Europos komisijos atstovo nuomonės. Tai yra Žemės ūkio generalinio direktorato atstovo. Taigi, žodis jums. Thank you, Mr. Chairman. I would be... Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Jau iš karto norėčiau patikslinti, kad Europos komisija e, dalyvaus e, Milano parodoje ir e, ten taip pat dalyvaus rimtinis tyrimų centras. Įvairūs generaliniai direktoratai rengėsi įvairiems renginiams. Na ir Žemės ūkio generalinis direktoratas ruošė 20 renginių susijusių su šia proga. Na ir taip pat norėtume trumpai pakalbėti apie vieną iš prioritetų, kurį minėjo ir ponas Fischleris. Tai yra e, tvarus intensyvinimas. Manau, kad tai yra susijęs su bendromis šio komiteto diskusijomis ir kryptimis. Ir tai yra viena iš tų temų, kuri yra susijusi su dviem gana prieštaringais klausimais. Tai yra tvarumas. E, apima aplinkosauginius, socialinius aspektus, ekonominius aspektus. Galime ginčytis dėl to, kuriam tenka koks svoris, tačiau jie visi yra susiję. Taip pat e, orientacijai į. Taigi siekiame užtikrinti, kad ir privatų privačtaus sektoriaus e, produktivumą ir kaip užtikrinti, kad jie papildytų vienas kitą. Tai ir buvo viešai vykusių diskusijų pagrindinė tema, ypač kai kalbėjome apie PŽUB reformą. Tai išlieka iššūkių ir ateityje rengiamės mm, skirti tam dėmesį ir surenkti Expo Milano kontekste bent vieną renginį skirtą šioms temoms. Bandysime ne tik išsiaiškinti, kokias kryptis norime nubrėžti ES, bet ir e, domėsimės, kas vyksta kitose pasaulio vietose. Bandysime įvertinti, ar judama tomis pačiamis kryptimis, ar prioritetai yra skirtingi, ar panašus. Na ir susiję visą tą informaciją su tais tyrimais, kurie egzistuoja už ekonominio pasaulio e, ribų, įskaitant ir e, visus tuos veiksmus, kuriuo ėmėsi kolegos iš Junktinio tyrimų centro. E, Na, visą tai nubrėž tam tikrą kryptį, orientaciją ir iš esmės taip mes dalyvaujame bendroje veikloje ir su moksliniu komitetu, kai kuriais nariais, kurie ketina dalyvauti šiuose renginiuose. Dėkoju komisijos atstovui, o dabar pradėsime diskusiją. Ir žodį suteikiu ponui De Castrui. Prašom, jums žodis. Ačiū pirmininkė, tikrai labai malonu padėkoti ponui Fischleriui ir ponui Vilkinsonui už tai, kad jie atvyko į mūsų posėdį. Džiugu taip pat, kad jie atvyksta į mano šalį, Italiją, nes tai tikrai proga visai Europai pademonstruoti pasaulinės parodos Milane metu, kokį ES vaidina vaidmenį šioje srityje. Jau šį rytą aplinkosaugos komitete Francas Fischleris pristatė savo komiteto e, darbą, o šią popietę mes e, jau išklausome kokie yra šio komiteto nuveikti darbai nuo pradėto darbo. Taigi, manyčiau, kad labai svarbu įvertinti, kiek jau įdėta pastangų ir taip pat svarbu identifikuoti, kokie yra pagrindiniai mūsų laukiantis pasauliniai iššūkiai. Tai yra be kita ko ir labai maži žemės ūkio produktų įkainiai, kainos, dėl to mes kaip tik ir diskutavome šį rytą. Gerbiamas Fišleris puikiai žino, kad dabar produktų kainos labai sumažėjo. Ir tame kontekste galime pamastyti apie tai, kaip, kokį pasaulis rengia atsaką, ypač tom šalims, kuriuose maisto poreikis didėja tai yra Azijos šalis, kitos šalis, yra įvairūs maisto tiekimo srautai ir todėl vis sunkiau darosi įsivaizduoti, kaip išmaitinti pasaulio gyventojus. Nes didėja ir grūdinių kultūrų poreikis. Taigi, kaip buvo pastebėta, svarbu yra mažinti maisto eikvojimą, užtikrinti maisto tiekimo grandinės tvarumą. Tai yra didžiuliai iššūkiai. Komisija, kaip e, jau sakė, taip pat e, dalyvaus parodoje ir galėsime mes kartu ieškoti bendro atsakymo į šiuos iššūkius. Dar aš norėčiau pasinaudoti Fischlerio buvimu ir užduoti vieną klausimą. Kaip galima dar didinti žemės ūkio gamybą, neišnaudojant išteklių. Jūs kalbėjote apie intensyvumą, intensyvinimą, bet iš tiesų tai yra ir busimų mokslinių tyrimų objektas. Todėl norėtųsi sužinoti, kaip jūs vertinate e, šį, šią susidariusią situaciją ir kokie bus mokslininkų laukiantis pagrindiniai iššūkiai. Dėkuoju toliau ponė Garcija. Ačiū labai, ponė pirmininkė, labai džiugu po dešimties metų pertraukos susitikti su ponu Fischleriu ir turiu pasakyti, kad ir dabar jis puikiai darbuojasi, tikrai Tai buvo ir tada, kai jis buvo komisijos narys. Na, o dabar dėl Ekspo parodos Milane 2015 metais norėčiau pasiteirauti, ar jūs apsvarstėte vieną dalyką. E, Kaip buvo parinkamos temos šiai e, parodai, ar buvo atsižvelgta į vaidmens, atsiprašau, į maisto svarbą e, sąryšyje su maisto grandimi. E, ir susijusiamis agentūromis, nes vienas iš labai svarbių reiškinių yra tų agentūrų, kurios stebi visą maisto grandinę, e, siekiant apsaugoti var, vartotoje. Ir Žinau, kad Ispanijoje buvo patvirtintas maisto grandinės teisės aktas, buvo įsteigta speciali agentūra, kuris stebi visus procesus. Na ir visi žinome apie tas problemas, su kuriomis susidurėme dėl e, Rusijos taikomo embargo. Tačiau norėčiau pasteirauti taip pat, kaip bus finansuojama Milano e, paroda, nes kalbant apie žemės ūkio politikos reformą, Komitetui itin e, patiko tai, kad e, maisto sektoriaus atstovai pagaliau galės gauti prieimą prie e, mokslinių tyrimų ir inovacijų programų. Žodis ponai Dorfmundui. Ačiū ponė Fišlerį, ačiū už jūsų pristatymą. Džiugu, kad pristatėte tą veiklą, kurią užsijima komitetas. Turiu porą klausimų. Manau, kad Milane tikrai reikėtų pristatyti europinį modelį. Tačiau, kaip bebūtų, tai yra pasaulinė paroda, tai nėra paroda skirta vien tik ES žemės ūkiui, ji yra labiau, labiau globalaus masto ir jeigu pažvelgtume į tai, kaip ateityje reikia spręsti e, maisto problemą, E, tas platesnis globalus vaizdas yra įtin svarbus. Kalbama apie tą tvarų intensyvinimą ir žvelgiant į padėtį pasaulyje, turime būti atviri ir sąžiningi ir taip pat pripažinti, kad reikia kalbėti apie technologijas, e, kurias e, kuria mokslininkai visame pasaulyje, tačiau mes Europoje jų nepalaikome. Man atrodo, kad mes vis stengiamės atmesti nauji, naujus technologinius pasiekimus žemės ūkio srityje. Tad norėčiau paklausti, kokio požiūrio laikysime šiuo klausimu, ar kalbėsime apie um, genetinę inžineriją, apie kitus klausimus, e, dėl kurių Europoje tikrai e, galima išgirsti daug nepritarimo balsų. Įdomu, kaip vyks diskusijos, ar bus organizuojami kažkokie seminarai, kongresai, nes e, mes, agri komiteto nariai, turime e, žinoti, kaip bus galima e, apibendrinti tuos Milano parodos rezultatus ir įtraukti juos į mūsų kasdienį darbą. Dėkoju dabar žodis ponui Agniui. Pone Fišleri, turbūt manęs neprisiminsite. Ne, vis dėlto pamenate mane. Jūs e, buvo atvykote, buvote atvykęs Junktinė karalystė į nacionalinę ūkininkų sąjungą ir iš ties stebėjusi, kad dar ne vienas kolega neiškėlė šio klausimo, tačiau norėjau paminėti, kad yra dvi E, mokslinių tyrimų institucijos Junktinėje karalystėje abijos įsikūrusios mano regione ir jos rado būdų, e, kaip būtų galima užauginti e, bulvę, kuri būtų atspari bulvių marui. Tai yra labai sunki lyga ir tas grybelis sugeba būti atsparus E, fungicidams, kurie yra naudojami, tačiau pasinaudojant genetinės inžinierijos priemonėmis buvo rastas sprendimas ir Deja, į komercinę prekybą neapgalima pateikti e, tokios priemonės. Na, o kita institucija, e, Rosenstedt, rado būdą kaip būtų galima nužudyti e, tam tikrą kenkėjų rūšį. Tikrai labai gerų sprendimų buvo rasta, tačiau dėje negalime jų panaudoti, nes norint tai padaryti reikia atlikti genetinės modifikacijas. Ir kaip minėjo prieš mane pasisakė kalbėtojai, ar tie Britanijos mokslininkai turės teisę pristatyti savo darbus Milane, greičiausiai ne. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie apie draudimą purkšti sieklas kai kuriomis medžiagomis. Ir mes ES uždraudėme e, kai kurias priemonės, kurios buvo įtin naudingos žemės ūkiui, tačiau neturėjome jokio mokslinio pagrindimo. Tad e, e, Britanijos ūkininkai dabar turi naudoti kitokias priemonės, jie turi purkšti pasėlius, rapsų pasėlius visai kitomis priemonėmis, dėja jos nėra veiksmingos, nes daug paprasčiau būtų apdoroti e, pačias sėklas. Tad man kyla klausimų, ar šios temos bus paliestos Milane, nes su tomis problemomis susiduria Britanijos žemės ūkis, turbūt ir Europos žemės ūkis, e, ūkis ir nežinau, ar reikia ignoruoti galimus tokių problemų sprendimus. Būtų įdomu išgirsti jūsų atsakymus į mano klausimus bei kitų kalbėtojų klausimus. Ačiū labai dabar žodis, poniai Maginis. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugu matyti ir jūs, ponė Fišlerį, turiu du klausimus. Vienas yra susijęs su rinka ir rinkos sviravimais. Kalbant apie tvarę žemės ūkio plėtrą, jai yra būtinos investicijos ir kalbant apie dabartinę rinkų plėtrą, kyla daug netikrumo susijusio su kainomis, tad nenorima investuoti. Yra įrodymų, kad tų investicijų žemės ūkio srityje jau dabar trūksta. Tad galbūt Milane būtų galima pakalbėti apie tą rinkos sviravimų klausimą. Taip pat kolegos kalbėjo apie naujas technologijas bei pritarimą e, tokiams technologijoms ES lygių, pasaulinių lygių. Ir Jeigu mes nuspręsime nepritarti e, toms technologijoms, kokios yra kitos e, pasirinkimo galimybės, ar mes investuojame į mokslinius tyrimus, kad jie suteiktų mums kitų pasirinkimo galimybių, jeigu kažkuri nauja technologija nėra priimtina. Ir vakar čia dalyvavo IPPC pirmininkas, e, ponas Petravi, ir jis kalbėjo apie tai, kad su klimato kaita yra sudėtinga kovoti ir Jis kalbėjo taip pat apie tai, kad reikia e, intensyviau apsodinti miškus, tačiau tai reiškia, kad liks mažiau žemės plotų, kurie būtų laisvi. Ir tiesiog tikrai labai nedaug e, žemės plotų liks žemės ūkiui. Tad, taip, reikia mums to tvaraus intensyvinimo, tačiau e, kalbant apie rinkos signalus susijusius su kaina, gali būti, kad jie tiesiog pasuks priešingą kryptimį. Dėkoju. Puiku Jūs čia matyti, ponė Fischleri, ir tikrai malonu buvo išgirsti Jūsų pristatymą, bet norėčiau daugiau sužinoti. Mes esame pripratę prie įvairiausių parodų, prie gražių nuotraukų demonstravimo juose, per parodas visi džiaugiasi, vieni kitus gyrė. Ir jei domėjotės mūsų diskusijomis, kurios vyko šį rytą, kur kalbėjome apie pieno produktų rinką, suprasite, kad iš tikrųjų ne visai taip yra. Ir noriu paklausti, ar tokia prieštaringa situacija, pavyzdžiui, atsispindės tokioje parodoje kaip ši. Kolegos kalbėjo apie naujas technologijas ir būtinybę jas taikyti. Mes kalbame apie taip pat genetiškai modifikuotas e, technologijas. Nesakau, kad mes turime sekti JAV ūkių pavyzdžių. Manau, kad turime pasirinkti savo požiūrį ir ap apsieiti be genetiškai modifikuotų technologijų Europoje. kai nagrinėjame prieštaringos situacijas susijęs su skirtingais žemės ūkio modeliais. Būtent tokius klausimus reikia spręsti. Nemanau, kad mes vieni žinome, koks, kuris atsakymas yra teisingas. Manau, kad reiktų stengtis organizuoti tokių klausimų aptarimą ir diskusijas. Europa dar kol kas nesurado tinkamos pusiausvyros tarp, tarp ekologiškėjimo ir intensyvių metodų Mes kalbame apie tai taip pat, kaip galėtume išmaitinti pasaulį, tačiau nekreipėme dėmesio į tai, kas prieš porą metų buvo pristatyta žemės ūkio ataskaitoje, kad nebūtinai naujausios technologijos yra atsakas, kad galbūt jų reikia atsisakyti. Ir ačiū, paskutinis ponas Fero. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne, nesirengiau pasisakyti bet pono Fischlerio pasisakymas mane paskatino pasisakyti ir aš norėčiau pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Jūs siūlote, jūs kalbate iš principo filosofiškai šią popietę ir kitaip sakant, jūs siūlote mums geresnį pasaulį. Šį geresnį pasaulį, ponė Fischleri, aš irgi mielai pasiūlyčiau Paryžiui ir kitose uh, Prancūzijos regionuose. Kaip žinote, lapkričio 5 vyksta daugybė demonstracijų. Daugiau nei 5000 Prancūzijos ūkininkų protestuoja, nes jie daugiau nebegali gyventi, brisdami iš vienos krizės į kitą. Taigi jūs mums žadate, siūlote geresnį pasaulį, tačiau ponė Fischleri, jūs visiškai atitrūkęs nuo kaimo realijų. Jūs vykdote politiką, jūs buvote politiko anksčiau ir ką mums, kokį paveldą mums palikoje, palikote. Tai yra pasaulis, kuriame pagrindinė orientacija yra kuo, į kuo didesnį produktivumą ir ūkininkai tame pasaulyje neberanda savo vietos. Manau, kad atėjote čia pasikeisti su mumis nuomonėmis, o ne primesti mums savo nuomonė, nuomonės. Kaip buvęs komisijos narys, kaip, kaip jūs atstovausite ateitį Expo pasaulinėje parodoje Mila, Milane, kai jūs buvote tas žmogus, kuris paskatino dereglamentavimą. Ir aš tiesiai pasakysiu, jūs daug ką sugadinote žemės ūkė, jūs šypsotės, bet jūs, aš noriu, kad jūs nuvyktumėte ir Paryžių ir pasižiūrėtumėte, kas ten vyksta. Aš kalbu ne apie kažkokią sterilę politiką. Uh, bet tie išrinktieji, kurie šiandien atstovauja e, tautas, atsakingi už tai, jie, kas buvo sugriauta. Ir man liūdna, kad jūs, kaip buvęs komisijos narys, dabar kalbate apie tokią ateitį, ūkininkų ateitį, tokiu momentu, kuomet jie aiškiai neberanda išeities. Kaip Jūs paaiškinsite tą, tą nesėkmę, tą žlugimą, kurį patyrė ši politika, Jums būnant komisijos nariu atsakingu už tai?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 kalbėjote apie viešosios sveikatos būklės gerinimą, užtikrinant tinkamą mytybą. Žinoma, turime kalbėti apie kokybę, žemės, turimos žemės panaudojimą ir tvarę žemės ūkio produkcijos plėtotę. Tolidi plėtra buvo daug plačiau svarstama nei tolidus intensyvus ūkininkavimas. Tačiau pastaraisiais metais tas buvo tik intensyvinimas, o, o nuosaikumas liko kažkur nuo šaly. Tačiau šiandien kalbame apie pasaulinę parodą. Ir parodoje, jeigu bus kalbama būtent apie tai, apie tą intensyvinimą nuosaikų, turime kalbėti apie tai, kurioje pasaulio dalyje galima to siekti. Aš pasisakau ne tik už ekologiškai tvarų, tvarę veiklą, bet ir už, už e, nuosaikiai, nuosaikę socialinę tvarką. Mes domėjomės moksliniais tyrimais, padėtimi šioje srityje Ir aš sakyčiau, kad mūsų darbo metodas yra unikalus, nes daugybės ryčių susijusių su šiuo, su šia sritimi, su šiuo sektoriumi yra įtrauktos ir šioje pasaulinėje paradoje svarbiausia, kad joje dalyvautų žmonės, kurie vietoje dirba ir kad jie būtų traukti. Svarbu į tą pasaulinę parodą žiūrėti ne tik iš europinio požiūrio taško, ne tik vadovaujantis šūkiu, kad reikia e, išmaitinti pasaulio. Europa neišmaitins pasaulio. Mes galime įnešti savo indėlį, kad planeta galėtų išsimaitinti pati. O kalbant apie maisto saugumą, e, turime pereiti į kitą etapą, kitą lygmenį ir kalbėti apie maisto suverenumą. Ir man atrodo, kad toje pasaulinėje parodoje turėtų dalyvauti, būti ją įtraukti daugybė pasaulio regionų ir reikėtų kalbėti apie jų poreikius, o ne žiūrėti viską per Europos perspektyvą. Nes jeigu taip, nes tuo atveju tai būtų daug naudingesnis, spalvingesnis renginys ir galbūt pamatytume, kad yra E, naujų technologijų, kurios padėtų mums išspręsti, pavyzdžiui, bulvių lygų problemas ar kitas problemas. Na, daugiau kalbėtojų sąraše nėra ir toliau duodu žodį ponui Fischleriui atsakyti klausimus. Gut, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich werde jetzt das auf meine Muttersprache verwenden, um Dėkoju pirmininkė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą ir pamėginsiu geriau atsakyti į klausimus. Kaip suprantu, man lieka maždaug 10 minučių, tad teks glaustai kalbėti. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad mes turime įsiaiškinti savo pozicijas. Aš aiškiai kalbėjau, kad mokslinio valdymo komitetas nėra atsakingas už naujos žemės ūkio politikos kūrimą. Mes nesame politikai ir polit, naujos politikos nustatytojai. Ta atliekate jūs kartu su taryba. Mes tiesiog esame atsakingi už tai, kad pasaulinėje parodoje būtų aptariami tikrai svarbus ir reikalingi klausimai, kad parodos dalyviai turėtų progą išsakyti savo pozicijas. Ir mes e, atsakingi už naujos mokslinės programos parengimą, kurios pagrindinis dėmesys yra ne tik Europa, bet ir kitos pasaulio dalys. Štai, o jūs galite sutelkti dėmesį į tai, kaip Europa galėtų prisidėti prie šio mokslinio, mokslinės programos maisto saugos rytyje. Taigi, artėjantis metai bus lemtingi, kadangi Europa kartu su jungtinėmis tautomis renks tolimesnės tūkstantmečio tikslų gairės. Ir mes tikimės per artimiausius 15 metų e, pasiekti užsibrieštų tikslų, o per kitus metus, per kitą laikotarpį iš vis ištaikinti badą mūsų planetoje. Ir tai be kita ko nėra tik tai pasaulinė problema, bet ir Europos. Taigi, Milane rengiama pasaulinė paroda, kurioje dalyvaus 147 valstybės. Mes iš anksto negalime reikalauti iš tų valstybių pristatyti vieną ar kitą klausimą. Tai pasirenka jos pačios. Mes tik tai bendradarbiavame su Italijos vyriausybe ir Europos Sąjunga. Ir siekime, kad mes, Europos Sąjunga, pristatytume pačius svarbiausius klausimus ir įsitrauktume į tą pasaulinį bendradarbiavimą. Taigi mes jau žvelgime į E, numatytus renginius ir taip pat svarstome, ką galėtume išplėsti ir pridurti. Tai bandome susidaryti platų parodos, parodoje nagrinėjimų klausimų vaizdą. Taigi mūsų pagrindinis rūpesis, tema, kaip jau sakiau, e, maisto sauga pasaulyje. Tai yra FAO apibrieštis ir jinai be kita ko į šią sritį traukia ir maisto kokybės bei sveikos mytybos klausimus, taigi matote, kad e, sritis gan plati. Antra, jeigu mes kalbame apie pasaulinę maisto saugą, tai akivaizdu, kad pasaulinė žemės ūkio gamyba turi plėstis, nes mums teks išmaitinti milijardus gyventojų. Taigi kiekvienas kontinentas turi prisidėti, bet savaip, savo būdu. Europos vaidmuo skiriasi nuo, pavyzdžiui, Afrikos kontinento vaidmens. Todėl mes remiamės savo patirtimi sukaupta per praėjusius 80 mečius Europoje. Tai yra mūsų sėkmės istorija ir mes sugebėjome patenkinti savo mytybos poreikius beveik iš karto po antro pasaulinio karo pabaigos. Taigi ta gamyba susijusi ir su didesniu produkto, produktyvumu, o ne tik tai su didesnių plotų atsiradimu ar su aplinkosaugos išnaudojimu. Taigi, kai kalbame apie tvarų intensyvinimą, tai esu tikras, kad yra Europoje tokių regionų, kuriems tvarumas ir tvarus intensyvinimas yra svarbus klausimas. Reiškia, kad jūs laikotės tam tikrų reikalavimų, bet taip pat gaminate intensyviau ir nežalojate aplinkos. Tuo tarpu, kai kalbame apie Europą, tai ten darbo našumas gali būti didinamas net be ypatingų kokybės gerinimo priemonių. Jūs e, žinote, kad e, kukurūzų našumas siekia beveik tūkstantis, tūkstantį kilogramų hektarų ir manome, kad tos skaičius galima padviguminti be didelių pastangų. Taigi mes turime žvelgti plačiau ir žiūrėti, kokios galime pasiekti pažangos. Toliau. Daug kas e, išsakė savo poziciją ir uždavėte klausimus. Konkrečiai, kaip jūs galite padidinti gamybos tvarumą. Na, tai yra tarp sektorinis klausimas. Turime žvelgti atskirius produktus, ar mums reikia didinti pieno primeldžiama iš atskirų karvių ar panašiai. Taigi, kai žvelgiame į klausimą iš mokslinės perspektyvos, tai mes suvokiame, kad yra įvairūs sektoriai, įvairios disciplinos ir bandome globaliai įvertinti situaciją ir ieškoti tos bendros išeities sprendimų. Buvo kalbėta apie maisto tiekimo grandinę. Tikrai galiu užtikrinti, kad dabar mes jau ieškome sprendimų, nes jūs galite įsitikinti, kad gamybos grandinė mes jau imamės žingsnių, kad maisto sistema būtų analizuojama ir nagrinėjama plačiai, o ne tik tai nagrinėjama kaip atskiri gamybos etapai žingsniai. Vėlgi buvo sakyta, kad mums svarbu e, išlaikyti tokį globalų požiūrį. Na būtent to mes ir siekiame. Tai nėra vien tik tai es renginys. Ir mes e, Milane kaip tik ir bandysime, taip sakant, prastumti tokius renginius, kuriuose dalyvautų ne vien tik tai europiečiai, bet ir kitų kontinentų atstovai. Ir sieksime jų indėlio. Dabar dėl mokslinių tyrimų. Noriu labai atvirai pasakyti. mes negalime vykdyti mokslinių tyrimų kieno nors nurodymų. Jeigu bus tokia diktatūra, tai reikš mokslinių tyrimų pabaigą. Žinoma, mes turime kalbėti apie atsakomybę, tačiau mm, mokslininkai turi turėti laisvus rankas. Kitas klausimas, kaip mes pasinaudosime mokslinių tyrimų rezultatai. rezultatais. Štai čia ir prasideda politika. Vieni sako taip, kiti sako ne, vieni nori uždrausti mokslinius tyrimus kokioje nors srityje. Tai reiškia, būtent mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimą. Taip atidžiai klausiausi Junktinės karalystės atstovo komentaro, kai jisai kalbėjo apie įvairių lygų ir kenkėjų išnaikinimą. Taip pat buvo pateikta komentarų dėl rinkos sviravimų. Na, mokslininkai tikrai tai vertina. Situaciją analizuoja, nes bent jau kol kas nėra iki galo aišku, ar didžiausia problema maisto sektoriuje pasaulinių lygių bus kainų kritimas arba kainų didėjimas. Pažvelgiai į EBPO atliktas analizės arba ataskaitas, kurias parengė kitos tarptautinės organizacijos, tai akivaizdu, kad po 2009 metų finansinės krizės nusistovėjo nuomonė, jog e, krentančios kainos tapo problema. O štai vėliau paaiškėjo, kad kylančios kainos yra atsakingos už e, bado atsiradimą pasaulyje. Taigi štai koks daugias sluoksnis yra atsakymas ir mes su to turime susitaikyti. Toliau buvo paminėta, paminėtas miškų kirtimas, nikumėjimas. ir taip pat naujų miškų želdinimas. Pažvelgia į kitų pasaulio kontinentų patirtį, matome, kad želdinimas gali turėti ir teigiamą poveikį, nes, kaip žinia, dikumėjimas pasaulyje didėja. Jį sustabdyti galime naujų miškų želdinimo programomis. Todėl vaidmo yra labai reikalingas ir svarbus. Mes kalbame apie atogražų miškus, apie kitas teritorijas, todėl čia mes tikrai kalbame ne apie žemės ūkio plotų sumažėjimą naujų želdinamų miškų sąskaitą. Čia mes turime vertinti globalesnę situaciją ir galvoti apie klimato kaitą, mes negalime padaryti ir kito dalyko. Mes matome, kokiu yra prieštaravimų žemės ūkio politikoje, bet šių e, prieštaravimų dėja mes negalime išspręsti. Mes te galime padidinti informacijos kiekį, sustiprinti informuotumą, bet tai nebūtinai išspręs tuos žemės ūkio politikoje esančius prieštaravimus. Taigi, mes turime labai aiškiai įvardinti tas problemas, apie jas kalbėti, atvirai diskutuoti. Ir būtent tai mes norime akcentuoti ir Šiuo tikslu kaip tik įrengėme įvairiausių renginių pasaulinės parodos metu ir manome, kad tai yra vienintelis būdas mums pasiekti bent kokios apčiopiamos pažangos. Ir dar kolega iš Prancūzijos kalbėjo apie tą filosofinę diskusiją. Galbūt aš ir nelabai aiškiai pats kalbėjau, bet kodėlgi nepakalbėti ir apie tą filosofinį klausimą. Juk mes kalbame apie tikrai tuos bazinius poreikius. Aš esu, kaip jau sakiau, valdymo komiteto pirmininkas, bet jūs, kaip žinote, buvau Europos komisaru ir jeigu manote, kad sėkiau vien tik tai liberalizavimo ir nieko kito, tai dėja jūs arba nesupratote mano vykdomos politikos, arba tiesiog nesupratote, ką aš jums norėjau pasakyti. Aš labai atvirai tai jums sakau. O mytybos klausimai taip pat bus nagrinėjami paskutinės parodos metu. Taigi dėkuoju uždėmesi. Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący. Będzie zapewne okazja. Ačiū, ponė Fišlerį. Net nebejoju, kad dar turėsime galimybių atidžiau susipažinti su organizuojama paroda ir neabijotinai mūsų komitetas aktyviai prisidės prie e, parodos turinio formavimo tikrai dar nekartą aptarinėsime šį klausimą, tad norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti. Ačiū, ponė Fišleri. Ir kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką bei tą metą, kai jūs buvote komisijos nariu, bei jūsų įpėdinio atliktus darbus, jie tikrai prisidėjo prie e, kaimo plėtros ir manau, jūsų atlikti darbai nusipelno mūsų dėmesio. Buvo rasta tikrai nemažai e, teisingų sprendimų padėjusių išspręsti Europos ūkininkams kilusias problemas. Tad ačiū Jums už tai. Dabar padarysime penkių minučių techninę pertraukėlę. O jau tada e, sulauksime visų savo svečių ir pradėsime klausimą. Ačiū labai. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo przejść do drugiej części. Ponios ir ponai, būtų gerai pereiti prie antrojo mūsų popietinio posėdžio e, antrosios dalies ir mm, joje kalbėsime apie ES miškų strategiją. Pranešėja e, šią temą yra ponė Kjostinger. Tikriausiai prisimenate, kad ES bus buvo paskelbtas komunikatas e, dėl miškų strategijos 2013 rudenį. Tačiau tuo metu negalėjome e, to klausimo apsvarstyti dėl numatytų suplanuotų jau darbų, dėl Europos parlamento rinkimų. Taigi šiek tiek atsiliekame šio klausimo nagrinėjame, tačiau dėl to jo svarba nenumenkėja. Ir šiame klausime norime aptarti keletą klausimų. Manau, būtų geriausia, nebedelsiant, suteikti žodį poniai Kjostinger pranešėjai. Ji taip pat rengia, ji rengia pranešimą dėl ES miškų strategijos. Prašau, ponė, žodis jums įženginiams pastaboms. O po to mm, išklausysime mūsų svečių. Ir taip pat noriu pasveikinti visus, kurie čia susirinko, bet pristatysiu jūs prieš jums suteik, suteikdama žodį. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai, nes šią popietę e, norime išklausyti mūsų ekspertų ir tikrai esu dėkinga, kad jie atvyko į mūsų komiteto posėdį pasikalbėti tokią svarbę temą - ES miškų strategiją ir atsakyti į narių klausimus šią temą. Rugsėjo pabaigoje buvome surengė diskusijas su komisijos atstovais šią temą. Šiek tiek atsiliekame šioje srityje, nes taryba savo nuomonę dėl strategijos jau paskelbė. Ir šiandien mūsų tikslas yra išklausyti išsamių ekspertų paaiškinimų per pastarąsias kelias savaitės m, mm, turėjome galimybę įsitikinti, kokie svarbus yra miškai Europai ir aplinkos saugos rytyje, jų ekonominė svarba taip pat didelė, tai e, darbo vietų išlaikymo kaimo vietovėse garantas, tai atsinaujinančių energijos, šal, atsinaujinančių energijos šaltinių vieta. Todėl taip svarbu, kad mes komitete ir parlamente siektume patvirtinti ambicingą ES miškų strategiją ir atsižvelgdami į visas susijusias rytis. Taigi noriu padėkoti ekspertams už tai, kad atvyko ir su susidomėjimu lauksime jūsų pasisakymų. Ačiū už šiuos įžanginius žodžius ir dabar prasidės pirmasis mūsų klausimo raundas. Kalbėsime apie darbo vietas miškų srityje. Išklaus, išklausysime Harald Mauser iš Europos miškų instituto ir pono Juha Hakaraineno iš Suomijos. Jis atstovauja E, žemės ūkio gamintojų ir miškų savininkų sąjunga. Noriu priminti visiems, kad laikytumėtės pasakymus kito laiko, tai yra nevirštume dešimties minučių. Like say... Labadiena, ponios ir ponai. Noriu padėkoti komitetui pristatyti savo strategiją, ES miškininkystės strategiją. Jinai nustato tikslus iki 2010 metų kurie grindžiami bioekonomikos principais. Ir pateikiami pagrindiniai duomenys iš šio sektorius. Štai yra jums pateikta lentelė, kuriame figūruoja duomenys surinkti 2011 metais. Tačiau trūksta vienų svarbių dokumentų. Tai yra 6 milijonų miškų savininkų duomenų nėra, taip pat bioenergijos sektoriaus ir kitų sektoriaus duomenų. Taip pat e, biotekstilės arba biocheminių medžiagų sektoriaus duomenys nėra įtraukti į šią lentelę, kadangi jie nėra miško sektoriaus atstovai. Taigi, kadangi tokios informacijos nėra, tai labai galimas daiktas, kad e, šitie e, pateikti duomenys ne, tiksliai vertina miškininkystės sektoriaus būklę. Todėl būtų labai gerai, kad tos spragos būtų užpildytos ir būtų e, įvertinta ekonominiai aspektais. Mes galime įvertinti tik tai ekonominį sektoriaus poveikį. Štai pagrindinės penkios pagrindinės pramonės šakos Europos Sąjungoje ir miško sektoriuje sukuria daugiausia darbo vietų ir suteikia, kuria nemažą pridėtinę vertę ne tik e, automobilių pramonė, bet ir kitoms šakoms. Štai jūs matote e, širdies pjūvį ir žalia dalis kaip tik ir atitinka miškų, miškininkystės sektorių. Tai susijęs su konkrečiomis sektoriaus priemonėmis. Tai vienas iš strategijos tikslų. Čia netelė apibriešta žalia spalva. Kas gygauna naudos? Tai yra miškininkystės sektorius, miškininkystės valdymas, žemės ūkio sektorius, kūrimos naujos darbo vietos regionuose. Ir panašu, kad nėra nei vieno tokio sektorius, kuris suteiktų tiek daug galimybių. Tačiau daugelis e, e, pramonės atstovų būstinių įsikūrusios dėja miestuose. Antai, e, baldų spausdinimo popieriaus celiozės e, fabrikai irgi savo verslą kūrė miestuose. Taigi su mišku susijęs sektorius vaidina svarbu vaidmenį tiek miestams, tiek kaimo regionams. Tačiau neturime pakankamų domenų. Todėl, kalbėdami apie miesto, miestui tenkančią tą ekonomikos dalį, privalome kalbėti apie miškininkystės koordinavimą su kitomis politikomis. Ir ta, apie tai mes kalbame savo strategijoje. Taigi, čia duomenys buvo pateikti apie praeitį, tačiau pastaruoju metu vyksta labai dideli e, pokyčiai. Miškininkystės sektorius Europos Sąjungoje gali būti apibūdinamas e, prieštaringa, angliškai tai yra creative destruction terminas. Tai reiškia, kad kai kuri veikla e, nyksta, tuo tarpu kai kuri veikla, nauji produktai arba paslaugos atsiranda. Ir todėl per atimiausius dešimtmečius šis sektorius pasikeis kur kas daugiau nei praėjusius dešimtmečius. Bus didesnė diversifikacija, atsiras naujų produktų, naujų paslaugų ir atsiras naujų paslaugų poreikis. Sektorius taps labiau integruotas su kitais sektorius. Tačiau e, dėja ES teisės aktuose šis sektorius nėra labai išsamei aptariamas. O sektorius gali labai intensyviai prisidėti prie ES pažangos, tačiau tą mes turime labai gerai suvokti. Taigi su mišku susijusi pramonė yra glaudžiai susijusi su žaliavos tiekimu, tai yra su mediena. Medienos ir medieną ir kita žalvas naudojanti pramonė susijusi išskirtinai su medienos tenkimu. Svarbu dėkti e, veiksmingus valdymo mechanizmus. Tačiau taip pat reikia ieškoti sinergijų ir su skirtingais vartotojais. Reikia apriboti miškų kirtimą, nes tai gali turėti neigiamos įtakos ir nu, darbo vietų kūrimui. Yra jau atliekamų studijų, kurios kaip tik ir nagrinėjo tos klausimus. Vienas pavyzdys yra iš Austrijos. Buvo tyrimas ir buvo nagrinėta, kaip um, 10 procentų miškų plotų paskirties pakeitimas atsilieps ekonomikai. Ir paaiškėjo, kad dėl to gali sumažėti darbo vietų 31 procentų. Taigi jūs matote, koks yra e, glaudus ryšys tarp miškininkystės ir pramonės ir kokios gali būti pasiekmes kitiems ekonomikos sektoriams tuomet, kai um, yra vykdomas miškų kirtimas. Ateityje atsiras naujų produktų, naujų paslaugų, kurios gali būti daug žadančios, pažangios ir prisidės prie ekonomikos gerbuvio ir e, kitų pažangių dalykų. Tai savaime neatsiras. E, reikės įgyvendinti politikas nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Todėl bioįvairovės, klimato kaitos ir ekosistemos e, paslaugų programos yra būtinos. Tačiau jų negalima renkti miškininkystės svarbos sąskaita. Todėl pabaigoje norėčiau e, pristatyti pagrindinės e, miškininkystės strategijos išvadas. Turime analizuoti vieno sektoriaus vykdomos politikos pasiekmes kitiems sektoriams. Pasiekmes ne tik gamybai, paslaugoms, bet ir kitoms ekonomikos šakoms. O tam mums reikia daugiau informacijos. Informacijos apie miškų ekosistemas ir apie e, tų sistemų poveikį ne tik e, gyventojams, bet ir e, mūsų ūkiams, ekonomikoms. Taip pat mums reikia daugiau žinių apie vykstančius pokyčius. Antra, mums reikia priemonių, kurios uh, E, skatintų pažangės investicijas į sektorių. Kol kas tokių investicijų nėra, nes miškininkystės sektorius turėtų būti patrauklesnis jaunimui, jauniems verslininkams, kurie e, siekia inovacijų ir taip pat tai turėtų būti patraukliau kitiems investuotojams, kurie nori pasinaudoti visų biovirovę pagristos ekonomikos potencialu. Todėl inovacijos ir moksliniai tyrimai šiame sektorije yra, le, le, vaidina lemiamą vaidmenį. Reikia ieškoti ir paramos, kuri reikalinga atlikti tokius tyrimus, kadangi sektorius iš tiesų yra kompleksiškas, yra čia tikrai pačių įvairiausių aspektų visi e, nagrinėjami klausimai yra tarsi fragmentuoti. O mūsų parengta strategija turėtų sušvelninti tą fragmentaciją. Todėl baigdamas norėčiau pakviesti jūs į vieną renginį. 14 lapkričio 13 dieną bus e, rengiama konferencija dėl miškų ir bioekonomikos ateities jūs esate kviečiami joje dalyvauti. Ačiū uždėmesi. Bardzo dziękuję. Możemy poprosić. Dėkuoju. O dabar žodį suteiksime mūsų kitam prelegentui Juka Hakarainen. Mr. Chairman. Gerbiamas pirmininkė, komiteto nariai, ačiū Jums už tokią puikią galimybę pasisakyti prieš parlamento narius apie ES miškų strategiją, pramonę bei darbo vietas. Visų pirma, norėčiau pasakyti tokį dalyką. Miškų savininkai Suomijoje, taip pat ir visoje Europoje, įtin džiaugiasi naująją strategiją ir taip pat mes esame labai laimingi, kad tas procesas buvo labai atviras. Ir kad jame dalyvavo ir valstybės narys, ir suinteresuotos šalis, ir kiti subjektai. Na ir visų pirma, norėčiau paminėti štai ką. Kai kalbame apie šią pramonę ir darbo vietas Europoje, tikrai yra labai daug tvarių atsinaujinančių išteklių ir jų yra visame žemynė. Tie ištekliai auga ir per pastarąjį dešimtmetį. E, e, 2,5 milijardo kubinių metrų buvo fiksuotas augimas ir tai atitinka visus, vis, visus, visa, visus auginamus medžius Suomijoje. Na ir apie 60 procentų metinio prieaugio yra iškertama. Na ir tokia e, tvari praktika gali būti ir toliau taikoma, galima iškirsti tvariai medienos iki šimto milijardų kubinių metrų per metus. Na ir norėčiau paminėti vieną dalyką. Vakar komisija paskelbė ekonominės prognozes susijusias su e, būsimu ES ekonominiu augimu. Ir panašu, kad tas ekonominis augimas yra vienas svarbiausių iššūkių. Juk mes visi norime to ekonominio augimo, norime ekonominės gerovės. Na ir ponas Junkeris e, parengė specialų dokumentą ir ten kalbėjo apie tai, kad Jame daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kaimo vietovių plėtrai, taip pat darbo vietų kūrimui bei investicijoms. Ir mes manome, kad e, miškų sektorius e, vaidina ir gali vaidinti svarbu vaidmenį, kalbant apie e, būsimos bioekonomikos sėkmę. Tačiau reikia nepamiršti, kad ir konkurencingas ir stiprus ES miškų sektorius, kuris pritraukia investicijas, inovacijas, galės užtikrinti ekonominę gerovę. Tai nėra automatiniai procesai ir tikrai neįvyksta netyčia. Na ir vienas svarbiausių klausimų ES yra toks. Yra daug įvairiausių politikos ryčių susijusių su e, miškininkystė, tai yra klimato kaita, bioįvairovė, klimato, klimato kaita, taip pat žalio infrastruktūros strategija. E, Tai tikrai daug sprendimų buvo priimta ir naujoji Europos miškininkystės strategija suteikia labai gerą pagrindą pagerinti e, e, visą šį su miškai susijusi politikos koordinavimą bei valdyseną ES mastu. Ir, kaip jau minėjau, ir bioįvairovė, ir žalio infrastruktūra, ir Taip pat e, netiesioginis žemės paskirties keitimas, žemės naudojimo paskirties keitimas ir žemės naudojimas bei miškininkystė. Daug įvairių klausimų yra susijusių su šias rytimi ir yra daug priemonių, kurios padeda gerinti šį koordinavimą ir nuseklų įgyvendinimą. Tad, ponė pirmininkė, bei garbus komiteto nariai. Naujoji miškų strategija tikrai mums suteikia konkrečias priemonės, konkrečius įrankius, kurie padėtų užtikrinti e, sėkmę ateityje. Ir šiandien apie 4 milijonai žmonių kaimiškose vietovėse dirba miškininkystės rytyje. Ir apie 500 milijardų eurų sudaro e, konkrečios e, teikiamos paslaugos, medienos produktai, tai yra apie 8 procentai ES gamybinio bendro e, vidaus produkto. Na ir taip pat e, plačiai išnaudojame atsinaujinantis gamtiniai ištekliai. Ir kalbant apie miškų savininkų požiūrį, atsinaujinantis e, gamtiniai ištekliai ir susiję sprendimai e, ateityje bus naudojami dar intensyviau. Na ir e, toks intensyvesnis medienos naudojimas turi įvairių pozityvių įtakų ir bendrai ES ekonomikai, tad miškų grįstos ekonomikos bei pramonės rytis daugiausia naudojasi būtent savo vietos ištekliais ir šaltiniais ir tai mažina ES priklausomybę nuo importuojamų žaliavinių medžiagų. Tačiau jeigu mes norime pasinaudoti tais ištekliais, jeigu norime pasinaudoti savo miškais ir užtikrinti būsimą ekonominę gerovę, Tam reikia politinės valios ir atvirumo iš ES sprendimų e, prieimėjų pusės. Na ir kalbant apie ES miškų strategiją, e, pirmiausia, reikia kalbėti apie įgyvendinimą, nes priešingų atveju tai bus tik juodam balto išdėstyti žodžiai, kurie neturės realaus poveikio. Tad kalbant apie šią strategiją, bei jos indėlį į ES ekonominę gerovę. Įgyvendinimas, būtent įgyvendinimas nusipelno didžiausio mūsų dėmesio. Ir dabar turime susikoncentruoti ties priemonėmis ir veiksmais, kurie prisideda prie augimo, darbų vieto kūrimo ir gerovės kaimiškose vietovėse sukūrimo. Ir kaip tik dabar komisijoje planuojama parengti daugiametį įgyvendinimo planą. Ir jis yra gyvybiškai svarbus. Labai svarbu, kad tame įgyvendinimo plane būtų kalbama apie realius veiksmus, realias priemonės, kurios būtų veiksmingos ir užtikrintų, kad galėtume savo miškais pasinaudoti siekdami ekonominės gerovės ir taip pat pasinaudodami tuo galėtume remti miškais grįstą bioekonomiką visoje Europoje. Tačiau taip pat labai svarbu užtikrinti, kad politika ir teisės aktai neturėtų neigiamos įtakos konkurencingumui šiame sektoriuje. Pavyzdžiui, jeigu bus sukurti e, papildomi kaštai ir biurokratijos našta nereikalinga sukurta. Na ir kai kalbame apie tai, turime suprasti vieną dalyką. Tai yra susiję su darbo vietų kūrimu, su tais ekonominiais aspektais, pramonė. Tačiau taip pat turiu paklausti, ar mums reikia, kad e, būtų parengti ES teisės reglamentai, kurie viską reguliuotų, e, pan, pavyzdžiui, medienos panaudojimo būdus e, reglamentuotų. E, ar tikrai mums reikia didesnio reglamentavimo bioįvairovės srityje. Tad, manau, viską reikia įvertinti ir kai kalbame apie darbo vietas ir pramonės, ar mums tikrai reikia to didesnio e, reglamentavimo bioįvairovės srityje. Ar mums reikia tvarių miškininkystės e, valdysenos kriterijų skirtų ES e, gamybai, nes tokių taisyklių mes net nesugebame parengti trečiosiam šalims. Tad man atrodo, kad šiuo atveju reikia kalbėti apie tai, e, kaip ES gali e, prisidėti prie to, kad padidėtų miškininkystės sektoriaus vaidmuo e, bendrame ekonominėme augime, užimtume ir investicijų skatinime. Ir kaip būtų galima skatinti medienos naudojimą. Tad mums reikia kažkokių naujų idėjų, reikia inovatyvių minčių ir labai svarbu sukurti tokią naują bioekonomiką visoje Europos Sąjungoje. Tad, ponė pirmininkė, gerbiami klausytojai, ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Po po tych dwóch wystąpieniach przewidziana jest tura pytań i wypowiedzi. Na, išklausę šių dviejų pristatymų. Mm, esame numatę klausimų ir atsakymų raundą. Kaip jau sakiau, išklausėme dviejų kalbėtojų. Ir norėčiau dabar sutikti galimybę kolegams užduoti klausimus tomis temomis, kurios buvo aptartos. Taigi, turite klausimų mūsų ekspertams? Pone Kjostinger paprašė žodžio. Ir aš e, užrašysiu, pasižymėsiu ir kitus kolegas, kurie prašys žodžio, bet Nepamirškite, kad mūsų laukia dar antrasis mūsų klausimo etapas. Jame taip pat pasisakys ekspertai ir po to taip pat bus klausimai atsakymai. Pane Köstinger, ačiū. Man labai patiko tai, kad ponas Mauser kalbėjo apie tai, kad miškininkystė gali būti patraukliu sektoriumi jaunimui. Taigi, kokios perspektyvos yra paskatinti jaunąją kartą susidomėti galimybėmis miškininkystėje. Austrijoje, pavyzdžiui, yra daugybė mokymo įgūdžių programų, e, skatinančių jaunus žmonės pasirinkti šį sektorių. Taigi, kalbant apie darbo vietas susijusias su miškais, norėčiau paklausti, ar yra statistinių duomenų apie tai, kokį potencialą galėtų sudaryti tos e, žaliosios darbo vietos. Man tikrai būtų įdomi, įdomi tokia informacija ir manau, kad mes turėtume dirbti e, skatindami tokį požiūrį ir kurdami darbo vietas, daugiau darbo vietų kaimo vietovėse. Kaip žinome, visi iš kaimų bėga į miestus, todėl galbūt ši, ši sritis galėtų suvadinti svarbu vaidmenį. Ačiū. Ponas Erikson. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu daugelį kalbėtojų išsakytų minčių Komisijos parengtame miškų strategijos dokumente pristatytas labai įdomus požiūris, tačiau kai kuriuos klausimus reiktų giliau panagrinėti. Vienas svarbiausių klausimų yra štai koks apžvelgus miškų pramonę Europoje pamatysime, kad ten daug kas keičiasi, kad to, to, tam, toje pramonė yra daugybė pokyčių. E, tekstilė tampa vis svarbesnė, o e, popieriaus e, gamybos pramonės vaidmuo mažėja, taip pat energijos gamyba čia tampa svarbių sektoriumi, e, medis, mediena ateityje bus naudojami įvairios rūšės energijos gamybai. Ir manau, kad yra šiek tiek netikrumo, neiškumo, e, kalbant apie tikslus. Šiaurinėje Europos dalyje, Suomijoje ir Švedijoje miškai užima didelį, didelę šalių teritorijos dalį, tačiau kitose Europos dalise vyksta mikštų, miškų nikimas jau daugelį metų. Pavyzdžiui, Graikijoje paskutinį kartą prieš 2000 metų didelė, didelė miškų plotai buvo sunaikinti. Tačiau Ar jūs, jūs sakote, kad Europoje ateityje turėtų atsirasti daugiau miškų, daugiau vietos turėtų būti skirta miškams ir, ir mm, taip sukurtume daugiau darbo vietų, kurtume gerovę? Ir, ir jūs manote, kad miškų sektorius ateityje gali aukti? E, turiu tą, žodžiu tą klausimą abiem kalbėtojim. Ačiū. Ponas Uazų. Ačiū pirmininkė. Europoje miškai, e, Prancūzijos miškai išgyvena labai sudėtingą situaciją. Jiems reikia pagalbos priemonių. Kaip žinote, Kinija dėgė. E, dėgia, dėgia e, gam, vis plečia gamybą ir e, yra importuojama daugybė e, produktų iš Kinijos ir mediena skirta lentpjuvėms yra tiesiogiai iš, eksportuojama. Padėtis kai kur yra labai sudėtinga, beveik 500 tūkstančių vietų prarandama. Uh, Europos Sąjunga yra vienintelė vieta pasaulyje, e, kuri, kuri nesima jokių priemonių kovodama su, šia, su šio reiškiniu. Rusija, Kanada, JAF ir kai kurios Afrikos šalis e, jau e, ėmėsi priemonių, kad uždraustų medienos eksportą. Ar mes kokiu nors priemonių ėmėmės? Bardzo dziękuję. Pan poseł Kuźmiuk, pani pośle. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Ponas Kuzniak. Atsiprašau, ponas Kuzmiuk. Ačiū pirmininkė. Ponas Mauseris savo pasisakymą panaudojo labai įdomų terminą. Jis sakė, kad mediena, medienos perdirbimas Ir tas sektorius yra tokios pats svarbos kaip automobilių sektorius. Ar jūs kalbate apie apyvartą, apie to sektoriaus bendrą vertę, jūs pateikėte palyginimą su automobilių pramonė. Kokia, kokiame kontekste sakėte, kad tos pramonės gali e, konkuruoti? Ponas Ropė. E, iš tikrųjų buvo džiugu girdėti pranešime, kad e, buvo ieškoma kompromisų, buvo derinamos pozicijos, tai tikrai geras pavyzdys ir kitoms rytim, kada surandama bendras kompromisas, tada ir rezultatas greičiau pasiekiamas. E, manyčiau, kad šioje rengiamoje strategijoje daug dėmesio skiriama darniai miškininkystiai. Tačiau atskirose šalyse, kaip pavyzdžiui Lietuvoje, darnė miškininkystė įmanoma e, vystyti tik tai stiprinant miško savininkų kooperaciją. Tai leistų atsirasti privačioms girininkijoms ir privačių miškų priežiūra būtų patikėta profesionaliems miškininkams. Todėl, skiriant paramą privačių miškų sektoriui, didesnę paramos dalį reiktų nukreipti į miško savininkų kooperatyvus, taip paskatinant jų kūrimasi. Draugiška aplinka miškų ūkio veikla, pavyzdžiui, neplini kirtimai, svarbu remti ne tik privačiam sektoriuje, bet ir valstybinėse miškų įmonėse. Ir apskritai gal reiktų apsvarstyti, ar nereiktų miškų ūkio sektoriaus remimą e, transformuoti e, kažkiek tai panašiai, gal kaip ir į žemės ūkio sektorių. Juk miškų ūkija, kaip niekur kitur, yra ryškus funkcijų pasidalinimas. Miškai svarbus ne tik ekonominė, bet ir socialinė, ekologinė, rekreacinė ir kitokia prasme. Tačiau Lietuvoje, kitose Baltijose šalyse stebimas didelis darbuotojų skaičiaus mažėjimas šitoje srityje. E, tuo pačiu mažėja ir miškininko profesijos patrauklumas. Ačiū. Bardzo dziękuję pani poseł McIntyre. Thank you, Mr. Chairman. It was very Pone McIntyre, ačiū, ponė pirmininkė, tikrai buvo labai įdomios prezentacijos pristatytos ir šiandien norėčiau pakalbėti apie poveikį, e, kurį daro aplinkosaugos teisės aktai miškininkystės pramoniai. Na ir aš, būdama šio komiteto narė, e, daug sužinojau apie tos atvejus, kai e, tarsi bandoma kažką padaryti, turint geriausių siekių tačiau ne visada tai pavyksta. Pavyzdžiui, įmantis realaus įgyvendinimo, rezultatai būna priešingi. Na ir man atrodo labai svarbu keistis gerąją praktiką, skatinti tvarumą, tačiau tai nebūtinai yra susijęs su reglamentavimu, integravimu ar kitais dalykais. Na ir pavyzdžiui, norėčiau paminėti vieną konkretų atvejį. Tai yra buveinių direktyva. Jungtinėje karalystėje miškingų vietovių valdysena e, vadovaujasi būtent e, ta buveinių direktyva, nes yra tam tikros saugomos rūšis. Na ir to pasiekoje tarsi bijoma e, tvarkyti tas miškingas vietovės, nes bijoma teisminio persikėjimo, tačiau tinkamas tvarkymas tokių miškingų vietovių padėtų kaip tik išsaugoti tas saugomas rūšis. Na ir jeigu pažvelgtume į, į kitus susijusius teisės aktus, pavyzdžiui, medienos teisės e, aktą, norėčiau pasteirauti, kaip jūs žiūrite į šią situaciją, į tuos įvairius aplinkosauginius reikalavimus. Žodis ponui Federetė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai labai svarbius klausimus šiandieną svarstome. Ir Švedijoje tai yra svarbi mūsų ekonomikos dalis, darbo vietų kūrimo e, svarbus elementas. Tad tikrai yra įvairių klausimų, problemų. Taip, e, reikia rinktis ar apsaugą, ar e, medienos gavimą, ar tuos dalykus galima suderinti, ar jie vis dėlto prieštarauja vienas kitam. Taip pat kyla ir biologinės įvairovės klausimas. Kolegė McIntyre taip pat apie tai kalbėjo. Ir nu, ar tikrai yra įmanoma e, užtikrinti, kad tinkamai tvarkomas miškas e, taip pat galėtų išsaugoti e, didesnius saugomų rušių skaičius negu tiesiog miškas, kuris yra paliekamas savygai ir jis nėra tvarkomas. E, Na ir kalbant apie, pavyzdžiui, apie išva, iškastinį kūrą, e, e, taip pat e, savivaldybių e, šildymo e, naudojimą e, kūrą, m, kiti e, kenkiantis dalykai. E, Yra susiję, tačiau pirmiausia reikia įvertinti, kokią naudą mums gali duoti miškas ir manau, svarbiausia išmokti e, pirmą pamoką, kas yra miškas ir kaip jį galima tinkamai tvarkyti. Tad tikrai turime būti atsargus, rinkdamiesi žodžius. Pavyzdžiui, deforestation. E, tai yra miško kirtimas reiškia, kad e, miškas yra tiesiog iškertamas, tačiau e, pavyzdžiui, mūsų šalyje e, užtikrinama, kad miškas būtų ir atsodinamas. Na ir e, galbūt reikėtų kažkokių bendrų taisyklių susijusių su tuo, kaip būtų galima tvarkyti mūsų miškus, tačiau greičiausiai būtų sudėtinga tai padaryti, nes miškai yra skirtingi ir galimybės yra skirtingos. Bet galbūt e, mūsų komitetas galėtų pateikti savo nuomonę dėl e, miškų strategijos ir užtikrinti, kad būtų didinama medienos gamyba, darbo vietų kūrimas e, ir taip toliau. Manau, kad tai yra puikiai galimybė e, ir tai padėtų užtikrinti, kad chemijos pramonė nebesinaudotų iškastinių kūrų. Ta taip, nuomonės galbūt yra skirtingos priklausomai nuo to, kokią pusę palaikome diskusijose, priklausomai taip pat nuo to, kokioje šalyje gyvename ir nuo to, kaip žiūrime į mišką. Ar miškas tai yra tik laisvalaikio praleidimo vieta, e, e, ar tai gali būti ir ekonominį augimą skatinantis veiksnys. Dėkoju. Dabar žodis ponui Hoisler. Ačiū labai, ačiū už pristatymus. Turiu pasakyti štai ką, nemažai dėmesio buvo skiriama e, Šiaurės Europos požiūriui. Na, o čia kalbame apie europinę strategiją ir manau, kad e, Europos pietuose greičiausiai teks vadovauti šiek tiek kita strategija negu Švedijoje ar Suomijoje galbūt bus parengtos dvi atskiros strategijos - šiaurinė ir pietinė, nes manau, kad viską suderinti vienoje bus gana sudėtinga. Na ir ponia Makenta ir jau uždavė šį klausimą. Ji kalbėjo apie tai, kad e, aplinkosaugos teisės aktai gali neretai galbūt užkirsti kelią miškų plėtrai, tačiau man atrodo, tai nėra tiesa, juk miškai yra susiję ne vien tik su medienos e, kirtimu. Ir jeigu pažvelgtume į bio, Europos bioįvairovės strategiją, ją įsigilintume, pamatytume, kad 5 procentai e, turi būti 5 procentai žemės e, dėl tam tikrų priežasčių e, ta, tiems, e, tam žemės plotui neturi būti taikoma intens, intensyvėjimo politika dėl bioįvairovės priežasčių, tad tikrai nemažai dėmesio šiandieną buvo skirta e, ekonominiam aspektui, suprantu, kad tai yra labai svarbu, tačiau manau, kad nereikėtų pamiršti ir to platesnio vaizdo. Ačiū labai dabar Žodis poniai Vilara. Ačiū. Šiandien buvo kalbėta apie darbo vietų kūrimą, apie pramonę, tačiau neišgirdome mūsų prelegentų nuomonės dėl to, ar miškų strategija e, buvo tinkamai suformuoluota. Tad norėčiau jūsų paklausti, kokios yra e, silpnosios vietos miškų strategijoje. Jeigu pažvelgtume į dabartinę padėtį, pamatytume, kad e, medienos yra užauginama daugiau negu galima sunaudoti ir reikia įtikinti privačius miškų savininkus e, tinkamai paruošti medžius, kad jie būtų tinkami pramonės poreikiams. Tačiau kaip galima užtikrinti, kad tos darbo vietos, kurios yra sukurtos, bus išlaikytos. Ir man atrodo, kad šiuo atveju reikia sukurti naują strategiją, naują požiūrį į privačius miškų savininkus. Taip pat labai svarbu, kad miškų uh, tvarkymo planai nebūtų privalomi, jie turėtų likti savanoriško pobūdžio, kad miškų savininkai uh, būtų tikri, e, jog e, e, tą žaliavą galima panaudoti intensyviai ir taip užtikrinti tvarios miškininkystės išlikimą. Ačiū labai. Na, panašu, kad e, jau pasisakė visi žodžio paprašiusieji, tad dabar kreipiuosi į mūsų ekspertus. Tikiuosi galėsite atsakyti į užduotus klausimus. Dėkuoju pirmininkė, ačiū komiteto nariams už klausimus ir labai įdomius komentarus. Buvo užduotas klausimas dėl miško pramonės ir kaip jinai pasikeitė. Taip, ateityje vaizdas tikrai bus kitoks. Ir tas laikas jau mūsų laukia neužilgo. Po dešimties, po dvidešimties metų pagaminsimi produktai bus jau kitokie ir skirsis nuo dabartinių. Ir jau dabar mūsų gaminami produktai skiriasi nuo prieš 20 ar 30 metų gamintų produktų. Taigi, kaip ir visur, kaip ir bet kokiame versle E, mūsų laukia tas pats. Ir yra tikrai nemažų gerų pavyzdžių iš tekstilės e, ar kitos pramonės. Tai tiesiog yra tokia tendencija. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl to, kas atsitinks su Europos teritorijomis, kuriuose auga miškai. E, pastarojų metų miškų tenkanti dalis Europoje nuolat didėja. Didėja laipsniškai. Taigi didėja ne tik miškų, bet ir miškų, miškingų teritorijų. Toliau, kitas klausimas arba komentarai. Buvo kalbėta apie skirtumus tarp šiaurės ir pietų. Manau, tai ir yra priežastis, kodėl mums reikia strategijos, o ne politikos. Mums reikia įvairių skirtingų politikų koordinavimo, nuseklaus jų taikymo labai sudėtinga išvelgti kažkokios konkrečios politikos svarbą, reikšmę, kokie gali būti rezultatai, nes e, politikos taikymo sritis yra labai skirtingos, pavyzdžiui, Viduržymio jūros regione arba Šiaurinė Europos dalyje. Taigi, rezultatai skirtingi, todėl mums reikia koordinavimo ir turime tą koordinavimą pagerinti. Toliau buvo kalbėta apie aplinkosaugos reglamentą. Taip, mums to reikia. Tačiau, kai mes kalbame apie pramonę ir darbo vietų kūrimą, tai tuomet kyla toks klausimas. Kaip šie aplinkosaugos reikalavimai, taisyklės ir biurokratiniai reikalavimai gali prisidėti prie mūsų siekiamų tikslų pasinaudoti miškų ištekliais. Ir kai kalbame apie ekosistemų paslaugos, tuomet kyla toks klausimas, kaip mes galime pasinaudoti ekosistemų funkcijomis, kaip galime kurti naujas darbo vietas, naują e, gerbuvi Europoje. Tai kai žvelgiame iš tokio taško į problemą, tai situacija yra identiška tiek pietinė tiek šiaurinė Europos dalyje. Iškastinis kūras. Kaip jau sakiau, Suomijoje dabar vyksta diskusijos dėl to, kad iki šio amžiaus pabaigos mes jau nebenaudotume iškastinio kūro. Toks yra tikslas. Jeigu Suomijoje mes nepasinaudosime miškų e, ištekliais, tai tokio tikslo mes nepasieksime. Tai miškai gali prisidėti prie to tikslo siekimo. Taip, toliau buvo keltas klausimas dėl to, ar tai yra pats tinkamiausias požiūris. Taip, manau, kad iš tiesų tai yra teisingas požiūris. Privalome sustiprinti bendradarbiavimą ir turime renkti tą holistinę strategiją, o ne atskiras fragmentuotas miškininkystės politikas. Ir pagrindinis klausimas, pagrindinė problema, kaip aš jau minėjau, yra įgyvendinimas. Kaip tą padaryti? Svarbu, kad komisija, valstybės narės ir suinteresuoti subjektai bendradarbiautų. Tuomet yra įmanomi ir apčiopiami rezultatai. Ačiū. Dėkoju už klausimus. Pane Kiostink kalbėjo apie švietimo ir kompetencijos svarbą. Kiek žinau, kad e, tyrimų kol kas nėra, tačiau kaimo plėtros programuose šie klausimai yra sprendžiami ir bioekonomikos strategijoje yra skiriamas atskiras dėmesys būtent tokiems, nauj, tokiams naujoms kompetencijos, kurios susijusios su miškininkystės sektoriumi. Ir žinau, kad kai kuriuose valstybėse jau yra imtasi tokių priemonių, kad būtų mm, žemės ūkio darbuotojai nukreipti į miškininkystės sektorių. Taigi procesas vyksta, yra e, tokių pavyzdžių ir mes galėtume juos laikyti na, gerosios praktikos pavyzdžiais ir juos, e, jais pasidalinti Europoje. Toliau buvo kalbėta apie regioninę diferenciaciją. Vienoje iš savo skaidrių aš labai trumpai paliečiau šį svarbų klausimą ir e, kokia yra miškų svarba įvairiems ES regionams. Ji bus nevienoda, dėl to ir ateityje e, ta reikšmė bus diversifikuota. Ar tai yra apsauga, ar tai yra gamyba, tai priklausys nuo tų regionų ir čia būtent tų regionų valdžia turės apsispręsti, čia gali būti naudingo tik tai tam tikros gairės ir mano kolega jau minėjo, kad visose tokiose diskusijose turime įvertinti miškų potencialą visai, visam ekonomikos augimui. To turime nepamiršti. Toliau buvo užduotas klausimas. Atrodo, ponas Kušnikas uždavė, dovanokit, jeigu neteisingai ištariu pavardą. Uh, Taip, aš susipažinau su Eurostato statistiniais duomenimis ir e, aš pasinaudojau Eurostato apibrieštimi. Yra tam tikra nauda, bet ir trūkumai. Aš apie juos kalbėjau savo pristatymę, bet kol kas e, Europinių lygių vienodų duomenų mes neturime. Toliau. Dėl aplinkosaugos reglamentavimo aktų. Tai yra vienas svarbiausių dalykų Europoje. Ir mes turime kalbėti apie daugia lypį, multifunkcinį požiūrį. Ir jūs turite nepamiršti, kad uh, Kitose pasaulio dalyse požiūris yra labai skirtingas, segreguotas, pramoninis e, požiūris, kad štai žemės ūkis vienoje pusėje, nacionaliniai parkai arba miškai kitoje pusėje ir Europa tikrai žvelgia į problemą kitaip, požiūris yra integruotas, daugia funkcinis ir Tokiu būdu mes sprendžiame savo problemas ir akivaizdu, kad ir sprendimai regionuose yra nevienodi. Nes yra tiek daug įvairių interesų, aspektų. Turime nepamiršti, kad čia įsivėlė ir ekonominiai aspektai. Nes buvo klausimas apie strategijos trūkumus. Tai manau, kad čia yra privalumas, kad E, miškai buvo įtraukti apskritai į strategiją. O ekonominė reikšmė ir poveikis įgyvenant strategiją galėtų būti pabrėžta labiau. Iš esmės, strategija aptaria visus pagrindinius elementus, bet viskas priklausys nuo jos įgyvendinimo ir kokie bus primami konkretus sprendimai. Ar bus išlaikyta pusiausvėra tarp ekonominių ir e, aplinkosauginių aspektų, o tokius sprendimus priima kompetitingos institucijos. Toliau. Ir atrodo, kad aš jau visus klausimus ir atsakiau. Ačiū. Dėkoju, dėkoju už jūsų pranešimus, dėkoju už jūsų atsakymus. Tikrai tai praturtina mūsų žinias, mūsų pasiruošimą ir mūsų žinias apie miškininkystę. Pergime prie antrosios dalies ir pradėsime nuo Jančiško, profesoriaus Jančiško pranešimą. pierwszej kolejności według programu jest pan profesor Szyszko. Taigi, pirmasis kalbėtojas pagal programą yra toliau kalbėtojas yra ponas Šiško, o po jo kalbės ponas Simens. Bet iškilo techninių kliūčių. Tikriausiai būtų logiškiau būtent tokia seka išklausyti kalbėtojus. padėkoti Jums už galimybę būti čia, o į ekspertus noriu paraginti pasilikti salėje iki pat klausimo pabaigos ir e, profesorius Šisko yra Varšuvo, dirba Varšuvos universitete. Jis, e, jo e, specialybės rytis, žemės ūkis ir miškininkystė. Jis buvo šalies aplinkosaugos ministru ir buvo taip pat atsakingas už miškų. Už miškininkystę, dirbdamas tame poste. Taigi, profesoriau, jei pasiro, pas, jau esate pasirengęs, galime jūsų klausytis. Jūsų pasisakymo apie daugelįpį daugia funkcinį miškų vaidmenį. Ir kaip apsaugoti miškus ir užtikrinti aplinkos saugą taip pat. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane pasisakyti. Aš taip pat norėčiau kalbėti tarptautinės tyriejų grupės vardu, kuri e, parengė šią studiją. Europai be jokios abejonės reikia miškų ir reikia miškininkystės strategijos. Visų pirma dėl to, e, kad turime skaityti su kai kuriais faktais, kurie kelia susirūpinimą visam pasauliu. Visų pirma, šiltnamio efektas sukeliančių dujų e, kiekio augimas atmosferoje. Uh, E, dirbožėmio prastėjimo klausimas, e, dikumėjimas, bio įvairovės praradimas, taip pat augantis nedarbas. Taip pat tai, kad kaimo vietovėse vis mažiau lieka darbo vietų. E, tuos problemas buvo svarstamas pasauliniu mastu, juos svarstamas jungtinėse tautose. Čia išvardinti įvairūs dokumentai skirti šiems klausimams. E, biologinės įvairovės konvencija, klimato kaitos konvencija bei taip pat e, dykumėjimo konvencija. Vietos Europos lygmenių taip pat egzistuoja patvirtinti teisės aktai kaip atsakas į tą situaciją ES klimato e, priemonių paketas, Natura 2000 ir Europos kraštovaizdžio apsaugos konvencija. Visos mano išvardintos problemos susiję e, tarpusavyje e, šiltame efektą sukeliančios dujos, E, dirbožėmio blogėjimas, e, taip pat darbo vietų skaičiaus mažėjimas kaimo vietovėse. Ir tikriausiai galime teikti, kad, kad mums tenka nagrinėti pamatinės koncepcijas susijusias su šiais reiškiniais, tačiau turime nepamiršti ir kitos svarbus dalyko, tai pinigų ir finansavimo. Tai labai svarbus veiksniai svarbu užsitikrinti finansavimą visiems veiksmams, kurių norime imtis šioje srityje. Pateiksiu pavyzdį. Čia matote rūšis, kur, kur, kurios prarandame, kurios nyksta įvairiose Europos dalyse. Jos yra susijęs su kai, kuriam, kai, kurių, kai kurių ekosistemų egzistavimu, o šios. E, Šias taip pat veikia e, CO2 kiekio pasiskirstimas dirbožėmėje ir E, augaluose. Europoje e, egzistuoja apivartinė taršos leidimų sistema ir CO2 turi savo kainą. Ir priklausomai nuo to, kaip kinta CO2 kaina. Jos vertė galima koreguoti. Šiuo metu tai yra 76 eurai. Anglės dioksidas Ypač uh, stipriai veikia rūšis ir, ir jų išgyvenimą. Miškas yra ne, nepaprastai vertingas ir jo vertę reikėtų iki galo suprasti. Kitas svarbus klausimas - tai bioįvairovės pasiskirstimas miškų, mūsų miškų sistemoje. Yra miškų, kurie sugeria, kuriuose yra 160 tonų anglies dvideginio ir kiekvienais metais tas kiekis vis auga. Ir kasmet šių problemų sprendimas tampa vis brangesnis, ypač atsižvelgiant į tai, e, kokią kainą galėtume prirašyti prie CO2. Taip pat reikia pažymėti, kad kai kurios retos rūšys gyvena tik tam tikrose ekosistemose ir jos išgyvens tik tuo atveju, jeigu uh, užtikrinsime reikalingą subalansuotą CO2 kiekį. Noriu paminėti Natura 2000 programą. Ir e, jis skirta tam tikroms rūšims gyvūnų ir augalų, kurios egzistuoja tik tam tikro, tam tikrose sistemose. Viską galima apskaičiuoti. Daugiau nei 300 tonų anglės dvideginio, apie tokį kiekį kalbame čia. Jeigu norėtume mm, atsikratyti to kiekio, jį reikėtų e, išleisti atmosferą, tačiau prarastume visas tas rūšis gyvūnų ir augalų. Tai kita vertus, tos bioįvairovės išlaikymas Europoje kainuoja tūkstančius eurų. Mes kalbame apie įvairiausius regionus, taigi viskas priklauso nuo mūsų, ar mes norime, tai yra, mes nu, turime apsispręsti, ar mes norime išsaugoti tas rūšis, e, žaliavą, miškus ir kad tai padarytume, turime sumažinti CO2 kiekį atmosferoje. Manęs paprašė kalbėti lėčiau, sako kalbėtas, bet mano pasisakymui skirta tik 10 minučių. Miškai yra šansas pasiekti tvaraus, e, tvarios plėtotės kaimo vieto, vietovėse. Todėl juos reikėtų įtraukti į piavartinių taršos leidimų sistemą. Ir tai yra įmanoma. Kodėl aš tai siūlau? Pateiksiu pavyzdį. Patvirtinome anglės e, sugavimo ir saugojimo direktyvą. Taigi, CO2 saugome. E, tas, tas tai kainuoja nuo 60 iki 100 eurų už toną. Tačiau jei tinkamai tvarkysime savo miškus ir rūpinsimės bioįvairovę, galime to paties rezultato pasiekti tik, mokėdami tik 3 eurus už toną. Ir, ir apie tai verta pamastyti. Ir dėl kitų priežasčių Europos Sąjungoje e, yra daugybė, yra milijonai hektarų nualintos žemės. Ir čia remiuosi naujausiais duomenimis, vienas hektaras gali sugerti 16 tonų e, anglės dioksido per metus. Taigi tai yra iš esmės finansiniai ištekliai mums prieinami ir galime tai panaudoti, kad e, puoselėtume bioįvairovę. Tačiau jeigu norime tokiu būdu sutaupyti lėšų, tuomet tas sutaupytas lėšas turime reinvestuoti į darbo vietų kūrimą. Milijonai hektarų nualintų miškų nėra panaudojami taip, kaip reikėtų. Tie miškai galėtų absorbuoti anglės dioksidą. Vienas hektaras gali absorbuoti pusantros tonos e, CO2 per metus, o sutaupytas lėšas turėtume investuoti į darbo vietų kūrimą. Ne tik miškai alinami, žemės ūkio naudmenų žemė, nenaudojama žemė gali per metus sugerti vieną vienas hektaras gali sugerti vieną toną CO2 per metus. Ir, ir čia atsiranda erdvės maisto produktų gamybai. Dar vienas klausimas, kuris buvo paminėtas, yra tai, kad šalių kultūra, tradicijos miškininkystės srityje skiriasi. Tai savai mes suprantama. Svarbu tai, kad mes patvirtintume e, savo modelį ir Europoje patvirtintos kon, konvencijos mus nukreipia aiškia kryptimi. Jeigu panaudotume e, natūraliai egzistuojančias galimybės e, absorbuoti anglės dioksidą, tai mes e, atras, sutaupytume galimybių finansų ekonomikos plėtojimui. Ir yra įvairi, įvairiausių galimybių tobulinti padėtį ir užtikrinti nuosaikę plėtrą. Galime plėsti miškus ir noriu paminėti dar vieną aspektą, kuris jau anksčiau iškilo. Čia norime nedidinti kenkėjų e, skaičiaus, taip pat kovoti su miškų gaisrais. Galime imtis priemonių, kad to išvengtume Tad, ir tuo pat metu sutaupytume pinigų. Mano išvada, ponios ir ponai, būtų tokia. Kiekvienos šalies situacija yra kitokia. Tokia, taip yra ir Lenkijos atveju. Ir didžiuojasi tuo, kad Lenkija yra tvaraus miškų plėtojimo pavyzdys bendrai ir, ir pasauliniu mastu, ir Europos mastu. Mes didiname savo miškų plotą, nors ir naudojame miškus, mes gribaujame juose, bet tuo pat metu mums pavyksta išlaikyti visą bioįvairovę ir, ir išsaugoti ir tas rūšis, e, kurios yra minimos Natura 2000 programoje. Taip pat miškų apsauga yra įtvirtinta mūsų šalies konstitucijoje. Ir esame įsitikinę, kad naujoji ES miš, miškininkystės strategija yra būtina. Tačiau privalu atsižvelgti kiekvienos šalies e, konkrečias sąlygas. Ir norėčiau pasiūlyti miškus įtraukti į Europos apivartinių taršos leidimų sistemą. Sakau tai todėl, kad tokia, toks pasirinkimas būtų daug pigesnis nei kitos galimybės. Mes užtikrintume bioįvarovės apsaugą ir galėtume kurti darbo vietas. Noriu padėkoti visiems uždėmesi bei pakviesti visus atvykti į Lenkiją, apsilankyti pas mus ir pasižiūrėti, ką mes veikiame šioje srityje, kaip mes siekiame užtikrinti bioįvairovės išsaugojimą Europoje. Ačiū. Prosič o vysłuchanie pytań i udzielenie odpowiedzi. Dėkoju. Dabar prieš perinant prie naujo klausimo atsakymų raundo, noriu pasakyti, jog išklausysime profesoriaus Tony Simons, kuris kalbės apie pasaulinę aplinkos saugos atsakomybę miškų srityje. Tony Simonsas yra pasaulinio agrarinės miškininkystės centro generalinis direktorius. Ir suteiksime jam žodį, kad jis pristatytų savo pranešimą. Noriu padėkoti sekretoriato ir žaliųjų frakcijų už tai, kad mane pakvietė pristatyti pranešimą apie pasaulinius miškininkystės klausimus. Norėčiau savo pristatymę pristatyti penkis klausimus. Kas yra miškai, kokie yra su miškai susiję klausimai, kokie yra pasaulinės, europinės ir nacionalinės klausimo dimensijos. Taigi, kas yra miškas. Miškas sudarytas iš medžių. Medžiai yra tos daugiametės, e, daugiamečiai augalai, kurie gyvena ilgiau nei žmonės. Tai yra tobulai sukurtos, e, sukurti augalai, kurių žmonės patys negali sukurti. Ir matome, kaip nyksta medžiai, paskiau e, jie absoliučiai pranyksta ir paskiau tos teritorijos iš naujo galima užsodinti. Miškai pradėjo aukti maždaug prieš 3 milijardus metų. Ir Tuomet, kai jie pradėjo aukti, temperatūra planetoje buvo 10 laipsnių šiltesnė nei dabar o CO2 koncentracija buvo didesnė 10 procentų. Viena problema susijusi su miškais yra būtent kaip mes juos apibrėšime. 80 metų praėjo, kol pavyko apibrėžti, aš, 18 metų praėjo, kol pavyko apibrėžti miškus mes galime žvelgti į mūsų institucinius apibrėžimus, o kitas sik tiesiog žvelgime, kaip žemės teritorijos yra naudojamos. Taigi yra žemės su miškais arba be miškų arba teritorijos, kurios yra už miškų. Taigi, ar iš šio paveikslėlio matote, kad yra kertami miškai ar ne? ši teritorija dėja yra laikinai neužsodinta. O iš čia matote, kokiu gali atsirasti miško apibrėžimo variacijų. Štai kita skaidrė, kaip yra miškai paplitę visame pasaulyje. Žalia ir tamsiai žalia spalva atspindi, kad miškai dengia maždaug 60 procentų pasaulio teritorijos. O čia E, matome medžių augančių ūkiuose skaidrę. Ir kai mes sujungiame tas abi skaidrės, ir dovanokite, aš atsiprašau tų, kurie nemato spalvų šioje skaidrėje, tai šis vaizdas yra tas bendras vaizdas, kaip mes turėtume vertinti tuos natūralius ir dirbtinius miškus. Prieš 20 metų e, miškai dengia 20 procentų pasaulio teritorijos. Prieš 8 tūkstančius metų miškų uždengimas buvo toks, o dabar jų dar padaugėjo. Nepamirškime, kad miškų augimas yra labai ilgas procesas, to mes neįspręsime vieną strategiją, turime mąstyti apie ilgalaikius rezultatus, o tai nėra lengva. Na, pažvelkime į kitas pasaulio dalis, kasgi ten vyksta. Štai 1980 metais Nigerija buvo tokia teritorija - Zinder. Šalies pietuose, kuriuose beveik nebuvo miškų. Ir kadangi buvo pakeista miškų valdymo strategija, mes regėme štai tokį pokytį. 5 e, milijonai žemės hektarų, beveik 3 procentai ES miškų teritorijos yra apsudinta miškais. Antroji tema - klausimai susiję su miškais. Šį vakarą mes kalbėjome apie vandenį. E, vienai tonai anglės reikia 3000 litrų vandens. Taigi, e, tai yra įspūdingi skaičiai. Kitas svarbus klausimas tai yra vartotojų, vartojimo prekių formo taryba, kuri pasisakė, kad už tai, kad iki 2010 metų būtų pasiektas e, nulinis dykumėjimo lygis. Klausimas, ar mes to galime pasiekti. Buvo numatyti ir aičiai tikslai, kurie tiesiogiai susiję su miškais, tai yra 5-15 tikslai. Europoje įvairovė yra didžiulė ir jūs sprendžiate klausimą, kaip susidoroti su tuo e, kompleksiškumu. E, Europoje 500 tūkstančių rūšių. Azijoje 2700 rūšių. Taigi, kaip matote, ta bioįvairovė pasiskiršiusi nevienodai. Trečias punktas. Pasaulinės dimencijos. Na, pasirinkite pačią mm, mėgstamiausią valstybę Europoje ir pamatysite, kad e, tikrai Europos pažanga yra apčiuopiama. Tačiau strategijos pagalba galite pasiekti dar geresnių rezultatų. Ar žinote, koks jungtinių tautų yra mažiausias sekretoriatas? Tai yra miškininkystės sekretoriatas, kuriame dirba tik tai keturi žmonės ir jie atsakingi už 4,1 milijardo eurų miškų teritorijas e, visame pasaulyje. Per pastaruosius 40 metų e, miškų e, kiekis pasaulyje mažėjo ir bioįvairovė, klimato kaita ir dikumėjimai bei miškai buvo Rio konferencijos pagrindiniai nagrinėjami nu, klausimai. Ir Tik 2007 metais mums pavyko tiesiog nesusitarti dėl e, jokio privalomo teisinio instrumento. Europa turi progą ne tik kontroliuoti ir reglamentuoti, bet skatinti ir plėtoti šį sektorių. Buvo daug kalbėta apie tarptautinius procesus, ypač CC, ir buvo kalbėta apie adaptaciją ir švelnimą. Žemės ūkis ir miškininkystė susijęs su CO2 emisijomis, bet yra ir dar kiti du sektoriai, kurie nuo to priklauso. Tai yra transportas ir energetika. Taigi, taptutiniu lygiu e, kitais metais bus e, Mm, deramasi dėl miškų klausimų. Ir Europa turi puikią progą prie jų prisidėti. Dabar pažvelkime į europinės dimensijas. Pažiūrėkime. Portugalija 5 e, procentai gyventojų yra miškų savininkai, o tuo tarpu Lenkijoje yra 86 procentai gyventojų, turi, kurie turi miškų. Ir tai daugiausia yra um, privatus subjektai. Todėl turime skatinti privačių ir um, valstybinio institucijų bendradarbiavimą. PEFC. Dar viena organizacija, kuri irgi rūpinasi tais klausimais. Dabar pažvelkime apie globalinę bioenergetikos sritį. Tai yra energijos ištekliai iš atsinaujančių e, energijos šaltinių. Biokūras ir toliau vaidins čia svarbu vaidmenį. Dabar pažvelgime į Prancūziją, kokios e, yra žemės ūkio e, plotų galimybės. Galime ne tik didinti tų plotų užimtumą, užsiemumą, bet taip pat ir auginamų kultūrų produktivumą, našumą. Ir čia svarbus atskiri ūkiai ir jų veikla. Ir čia mes galime ypatingą dėmesį skirti individualiems miškų savininkams, kad jie irgi gautų paramą ir kurtų naujas darbo vietas. Taigi matote, kad e, tai susiję ne tik su mediena, bet ir sanaujančiais energijos šaltiniais. Ar tai būtų siejamos kultūros ar kiti dalykai, tai irgi yra potencialas. Taigi e, turime žvelgti į problemą globaliai. Iš Global Footprint Network mes žinome, e, turime tam tikrus duomenis e, ir antai praeitie pasaulį mes vertiname vertikaliai, tuo tarpu dabar žvelgiame į valstybės, kurios patenka į kairę arba į dešinę. Ir žiūrime, matome, kokios jos yra šios skaidrė. Taigi, jeigu tokia laukia Europos ateitis, tai mes nurim, to, turime pasinaudoti šitą strategiją, kad privatūs miško savininkai prisidėtų prie strategijos įgyvendinimo. Tvarus miškų valdymas yra svarbus ir investicijos į jį yra tikrai uh, reikalingos. Taigi, pabaigai pasakysiu tik tiek, kad tie, kurie pasako už tvaro miškų e, tvarų valdymą, ilgiau gyvena, turi daugiau draugų ir naudojasi geresnį gyvenimo kokybę. Jeigu juo, jūs tuo netikite, pamėginkite ir įsitikinkite patys. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do tury pytań i wypowiedzi. E, pan poseł. Ačiū labai. O dabar galėsime išklausyti narių klausimus. Galbūt ponas Dolfmanas norėtų pradėti. Ne? Tada ponė Kjostinger, prašau. Ačiū labai. Šie du pasisakymai buvo įtin įdomus. Tačiau turiu klausimą susijusi su um, emisijų sistema. Ir žinau, kad e, mano šalia 6 procentai miškų priklauso e, privatiems asmenims. Na ir kalbant apie apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą, uh, kaip konkrečiai ją reikėtų pritaikyti šiuo atveju. Nes man atrodo, kad e, laukia šios sistemos peržiūrėjimas ir įdomu, kaip šią problemą reikėtų spręsti, nes pristatyti skaičiai e, galbūt ne visada man atrodė realistiški, įgyvendinami. Na, ponė Simonsai, jūsų tas globalus požiūris, kurį pristatėte, buvo labai įdomus ir galiu pritarti tam, kad tvari miškininkystė yra labai svarbi mums visiems, e, taip pat padeda ir mūsų ekonominėms sistemoms, tai tikrai turėtume skirti tam dėmesio ir ateityje. Ačiū. Tad tikrai puikus pristatymai buvo, dabar norėčiau suteikti žodį kitam kalbėtojui. Paulsen. Norėčiau padėkoti abiem prelegentams, tikrai buvo labai įdomu klausyti jūsų pranešimų ir norėčiau priminti mums visiems, kad Europos miškai yra gana paprasti, juose nėra labai didžiulės įvairovės. Na ir pavyzdžiui, Šiaurės Europos miškuose 99 procentai visų rūšių dažniausiai yra sutelktos e, viename hektare. Tai yra tokios bendrosios, e, paplitusios rūšis, Na ir kalbant apie tas konkrečias, specifines gyvūnų ar augalų rušis, e, jos sudaro nuo 1 iki 2 procentų ir jos gali išgyventi tik labai konkrečiamis specifinėmis sąlygomis. Na ir mūsų e, miškai skiriasi nuo tropinių miškų, kur 90 procentų e, rūšių, gyvūnų rūšių yra gana retos rūšis, nėra plačiai paplitusios visame pasaulyje. Tad man atrodo, kad mūsų europiniai miškai turėtų būti labai stiprus pagrindas orientuotas į e, medienos gamybą, juk vis daugiau žmonių gyvena planetoje ir vis mažiau erdvės lieka rūšių e, buveinėms. Na ir tikrai mūsų žemė nėra begalinė juk mums reikės ir statybinių medžiagų. Iki tol dažniausiai naudodavomės miškais, taip pat reikės ir energijos, ir cheminių medžiagų, kurios nebūtų pavojingo žemės gyventojams. Auks ir tekstilės poreikis. Ir aš pati esu įsitikinusi, kad celiuliozės gamyba po penkerių ar dešimties metų um, taps tekstilės gamyba. Na, o kalbant apie CO2, apie tai, kaip svarbu išlaikyti mūsų vandenį ir orą um, švariais, svarbu imtis veiksmų tiek ir vietos lygių, tiek ir platesnių mastų. Aš pati gyvenu Švedijoje, e, tarp miškų ir e, į kurią pusę be pažvelgsiu, šimtus kilometrų tęsiasi miškai. Tačiau, kai kalbame apie Europos e, miškų ar miškininkystės strategiją bendraja prasme, turėtume nepamiršti, kad mūsų miškų žaliavos iš mūsų tinkamai tvarkomai miškų yra vienintelė žaliava, kurią mes, žmonės, galime panaudoti. Tai vienintelė žaliava, kuri uždeda tam tikrą aplinkosauginį pliusiuką. Juk tikrai dideli ištekliai yra turimi ir manau, kad mums reikėtų e, planuoti, kaip būtų galima e, panaudoti visus miško e, teikiamus privalumus. Panas Ošų, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą profesoriui. Jūs kalbėjote apie finansinę sistemą susijusią su miškų valdymu. Norėčiau paklausti, ar galėtumėte labiau išplėtoti šią mintį. Mano nuomonė yra tokia. Europos Sąjungoje miškai mm, paprastai jiems yra taikomas e, arba PVM mokestis, arba kažkokie e, vietiniai mokesčiai. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę į tą miškų apmokestinimą. Dabar žodis ponui Branenui. Norėčiau pakalbėti apie žemės naudojimą bei su to susijusią konkurenciją. Na, e, visi tie žemės plotai, kurie naudojami patenkinti maisto poreikius Europoje, dažniausiai yra ne Europoje. Ir mums reikia stengtis užauginti daugiau e, maisto produktų pas save Europos Sąjungoje, tai yra vienas iš svarbių iššūkių bei reikalavimų mūsų turimai žemiai. Taip pat reikia e, užtikrinti ir intensyvesnį auginimą orientuotą į biokūrą, tai padėtų spręsti ir klimato kaitos klausimus. Na ir kalbant apie miškininkystę, tai turbūt reiškia, kad e, miškininkystė pasisako už tai, kad reikia sodinti daugiau medžių. Yra ir su būstų susijusių poreikių, nes daugumoje ES valstybių gyventojai vis ilgiau, ilgiau gyvena, na, o šeimos narių sudėtis e, priešingai mažėja. Na ir reikia nepamiršti ir klimato kaitos E, tai yra įtin besikeičianti situacija. Tad norėčiau paklausti jūsų nuomonę, e, kaip šis scenarius įtakos mūsų miestus. To klausiu kaip e, Žemės ūkio komiteto narys ir koks galimas poveikis bus mūsų miestams. Ar tai reiškia, kad mūsų miestai e, turės aukti, taip sakant, į viršų, o ne į plotį ir jie turės tapti tokie kaip Hongkongas, o ne kaip Florida. E, nes tiesiog nebus tam pakankamų plotų. Tad noriu pastirauti, kokia bus miškininkystės strategijos įtaka mūsų miestų politikai. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Viegas. Ačiū. Aš manau, kad tai yra ne vien tik Europos miškininkystės politika. Ir turiu pasakyti štai, ką praeitie bent jau e, iš Portugalijos perspektyvos buvo taikomos įvairios e, žemės ūkio politikos kryptis, tai yra pavyzdžiui ES žuvininkystės politika. Na ir į Portugaliją yra importuojamos žuvis, mes neturime pakankamai išteklių, tad mm, žvelgiant į įgytą patirtį, nesu tikras, ar E, naujoji miškininkystės politika nėra pagrista vien tik tuo merkantilišku požiūriu, vien tik, e, ar nėra remiamasi vien tik rinka Na ir taip, šiandien gana išsamei buvo kalbėta apie tą miškų strategiją, politiką, kalbėta apie tai, kad e, miškų augimo ciklas yra labai ilgas ir tai kelia problemų ekonominė prasme, taip pat yra ir nemaža rizika, ypač viduržėmio jūros regiono šalyse, kur e, tokia labai fragmentuota sistema Portugalijoje yra 3 milijonai e, hektarų perviršis. Tačiau daugumą jų sudaro 500 e, tūkstančių nedidukų e, šeimų valdomų ūkių ir ši problema daro įtaką visam miškininkystės sektoriui. 12 procentų viso e, miškų e, ploto priklauso kolektyvinėms įstaigoms ir tikrai nedidelė dalis priklauso valstybei. Tad man atrodo, kad politinių lygių mums reikia e, tos viešosios politikos priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad e, būtų įgyvendinama tvari politika mm, ir kalbant apie įgytą patirtį, e, turiu pasakyti, kad gali būti gana sudėtinga įgyventi tuos tiklus, kurie buvo numatyti. Ir man atrodo, kad į šią problemą reikėtų pažvelgti iš labai konkrečios perspektyvos. Mes turėtume geriau pasinaudoti turimomis medieno žaliavomis, taip pat turėtume pagerinti ir e, tų žaliavų vertę, naudoti tą žaliavas ne vien tik statyboms ar panašiems dalykams. Ir tai yra labai aktuali problema. Nes visas sektorius, pavyzdžiui, Portugalijoje e, per daug dėmesio skiria e, celiuliozės gamybai. Ir tam yra naudojami eukaliptų medžiai ir manau, kad jas būtų galima panaudoti ir naudingiau. Ačiū labai. Dabar žodis e, ponui Vaisehovskai. Ačiū. Norėčiau grįžti prie pono Šiško pasisakymą. Man patiko visi e, pranešimai ir labai atidžiai jų klausiausi. Tačiau būtent miškų e, ir CO2 santykis labai svarbus ir jūsų mintys dėl miškų vaidmens yra labai svarbios dėl galimybių apriboti CO2 iš metalų kiekį aplinką. Ir Būtent dėl to svarb, svarbus miškų vaidmuo, e, mažinant CO2 įtaką, turėtumėme skirti miškininkystėje ypač svarbu vaidmenį, nes mus neramina CO2 kiekis. Kitas klausimas, tai kodėl iškyla tokių didelių sunkumų einančio keliu. Iš tikrųjų neturėtų būti, gal egzistuoja politinė problema, nes mes nepakankamai atsižvelgiame į, į miškus. Galbūt galėtumėme e, vėlgi grįžti prie diskusijų, kaip reikėtų ne, nedidinti aplinkos temperatūros. Man buvo tikrai įdomu išklausyti jūsų pasisakymo ir dabar tikrai geriau suprantame, kokie svarbus miškai e, mūsų veikloje. Ponas Ropė dabar, prašau. Ačiū pirmininkė. Tikrai su malonumu klausiau jūsų pranešimų, pakankamai įdomus ir, manau, labai svarbus ir reikalingi. E, norėtųsi atkreipti dėmesį į keletą tokių dalykų, apie ką nebuvo užsiminta. Lietuvoje šis, šis rytis arba miškininkystė yra labai svarbi šaka ir labai <clears throat> svarbu, svarbus veiklos maras. Ir žinoma tai, kad po restitucijos labai daug žmonių atgavo buvusius, e, reiškia, te, buvusią teisę į miškus e, arba e, buvusius valstybinius miškus. Ir tų savininkų šiandien yra pakankamai daug. Vidutinis, reiškia, savininkas valdo ten apie kažkur 8 hektarus miško. Ir žinoma, labai iškyla daug problemų dėl miško tvarkymo, priežiūros, dėl ateities ir žinių klausimas ir labai būtų svarbu ta geroji patirtis, kokia jinai yra atskirose valstybėse tvarkant, prižiūrint, e, kartu balansuojant, reiškia, ir gamtosauginius reikalavimus, ir e, miško naudojimą. Ir teko matyti vat, keletą tokių net minčių ir norėčiau jūsų komentarų, kad atskirose šalyse yra e, vėjo jėgainės, kaip vėl energetinė rušis ir žalioja energetika būtent statoma miškuose kaip ta kooperacija šitų dviejų dalykų. E, kai kuriuose šalyse tai yra, kaip pavyzdžiui, Lietuvoje yra draudžiama tokia veikla miškuose. Tai iš tikrųjų įdomus reiškinys ir į kurią pusę e, mes krypsim šitoje srityje. Antras dalykas manau, labai svarbu, e, ypatingai tose šalyse, kur dar nėra kooperacijos, nesustovėję santykiai, tai būtent santykiai tarp miško savininkų, medžiotojų ir miško naudotojų, gribautojų, ogautojų, nes, e, e, reiškia, vieni mano, kad tai jų yra didesnė teisė, kiti mano, kad kita, kad jų didesnė teisė ir pakankamai nemažai vyksta įvairių konfliktų šitoje srityje. Tai būtų irgi įdomu jūsų nuomonė, kaip jūs manytumėt geriau būtų sureguliuoti šitą klausimą. Ačiū. Poseł Kuźmiuk, bardzo proszę panie pośle. Ačiū. Toliau ponas Kuzmiuk. Na, aš norėčiau e, pakomentuoti pono Vojsiechovskio e, mintis, kuriomis pas, jis pasidalino kalbėdamas apie pono Šiuško pasisakymą. Jūs kalbėjote kad mišk, apie tai, kad miškai yra labai svarbus kaip CO2 absorbentas. Ir uh, jie ir yra ta CO2 saugojimo vieta. Jūs sakėte, kad galimybės e, sugerti, saugoti CO2 miškuose yra 20-30 kartų didesnės nei pasirinkus kitą scenarijų. Atrodo, kad miškų vaidmuo nepakankamai įvertintas klimato kaitos pasiūlymų pakete. Galbūt pranešė galėtų tai atsižvelgti. Ji kalbėdama sakė, jog gali būti sudėtinga surasti sprendimą. Tačiau 80 procentų Lenkijos miškų yra valstybės nusavybė. Privatų savininkai turi jų nedaug, bet ponė Kostinger kalbėjo apie tai, kaip sunku kai kurios klausimus spręsti dėl to, kad yra daugybė savininkų. Taigi, kaip Kodėl taip nutiko, kad, kad miškų gebėjimai sugerti CO2 buvo pamiršti? Pirmininkas, ačiū. Čia yra ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovas. Tas komitetas irgi rengia pranešimą. Šią temą pranešėjas e, yra čia. Jeigu norite pasisakyti. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Ne, pranešėjo nėra salėje, todėl dabar iš karto suteiksime žodį mūsų ekspertams, kad, e, kad jie galėtų atsakyti klausimus. Na, e, labai daug laiko neturime, bet maždaug penkias minutės galite skirti savo atsakymams. Ačiū. Aš kaip tik ir bandžiau e, susigaudyti, kiek dar laiko liko atsakymams į klausimus, nes buvo užduota daugybė aktualių, svarbių klausimų. Galėčiau kalbėti ilgai, bet pasistengsiu kalbėti glaustai. Kaip buvęs klimato konvencijos narys, dalyvavau e, rengiant e, įvairius dokumentus konvencijoms, konferencijoms klimato kaitos e, tema ir norėčiau pasakyti štai, ką klimato kaitos konvencija ir Kyoto protokolas vienodai traktuoja du dalykus. Viena vertus techninės priemonės, kurių tikslas sumažinti iš metalų kiekį ir užtikrinti e, tau, našesnį energijos naudojimą. Kita vertus ten kalbama apie apie žmonių praeitįje suniokotų gerybių atkūrimą. Tai yra tų sistemų atkūrimą, kurios padeda išlaikyti švarų vandenį ir švarų orą. Iš esmės kalbame apie mūsų ekosistemų atgaivinimą. Ir e, miškų gebėjimas e, sugerti CO2 šiame kontekste yra ypač svarbus. Iš tikrųjų, amerikiečiai e, pasistengia, kad CO2 sugerimo klausimas būtų įtrauktas į klimato kaitos paketą. Europa tarsi nieko be, ir nieko bendra neturi su klimato kaitos konvencija. Tačiau nežiūrinti tai, CO, nežiūrinti tai, kad CO2 vaidina svarbu vaidmenį klimato kaitoje, ES ne, neturi galimybių įtakoti CO2 kiekį atmosferoje. Mūsų žemynas yra per mažas, lyginant su kitais stambesniais žemynais, kurie yra didesni teršėjai. Ir norėčiau dar pastelti dar vienu pastebėjimu. šiltnamio efektą sukeliančios dujos turėtų būti matuojamos e, vienam asmeniui tokiu pagrindu, vienam žmogui, kiek, kiekvienam žmogui tenka, o ne kiekvienai šaliai tenka. Nes Kinija kaip valstybė daug tų dujų pagamina, o vienas žmogus Kinijoje vienam žmogui tenka 3,5 tonos, kai tuo tarpu Europoje viena žmogui tenka 12 tonų, o Austrijoje net 38 tonos. Taigi reikia viską matyti konkrečioje perspektyvoje. Toliau, miškai. Kaip jau sakiau, dalyvavau dėrybose, kai Europos Sąjunga dar sudarė tik 15 valstybių narių ir buvo sakoma, kad Kyoto protokolas bus ratifikuotas tik tai su ta sąlyga, jei miškai nebus įtraukti į Kyoto protokolą. Ir būtent todėl Kyoto protokolą pasirašė ratifikavo ir Rusija, ir Europos Sąjunga. Miškų nedalyvavimas e, tuose dokumentuose buvo iš ankstinė sąlyga. Jungtinės valstijos neprisijungė nepasirašė, nors jos dalyvavo dėrybose, nes nebuvo sutarimo dėl CO2. Junktinės valstijos sakė, kad mes negalime sau leisti gaminti variklių e, įrenginių, kurie tiek, tiek daug pagamina ir išleidžia į aplinką CO2, kad, kad reikia čia kažką keisti. Na, tai tiesiog tokia, e, toks paaiškinimas, kodėl miškai nebuvo įtraukti, nors tai atrodo turėjo būti savaime suprantamų dalykų. Tai, tai tikriausiai susijęs su miškų dydžiu. Šiek tiek apie padėtį Lenkijoje. Lenkijoje miškai yra kultūrinis paveldas. Ir iš esmės didelė jų dauguma yra valstybės. Kažkada buvo karališki miškai, dabar jie yra valstybės rankose. Uh, ir tie miškai buvo naudojami tik prireikus. Yra ir, ir privačių miškų, tačiau jų e, kiekis nėra didelis. Miškai e, užima 70 procentų Lenkijos teritorijos. Ir nuo Ir, ir prisimenant mūsų valstybingumo istoriją, mes niekada neturėjome tiek daug miškų, vandens, oro kokybė, e, rūšių apsauga, tai yra miškams tenkančios funkcijos. O 30 procentų mūsų žemės teritorijos turėtų bent 30 procentų teritorijos turėtų dengti miškai, kad tos funkcijos būtų atliktos. Jeigu miškai nebūtų panaudojami ekonominiams tikslams, reiktų pasakyti, kad miškai atlieka daugybę funkcijų ir tuo pat metu jie yra e, ir, ir, ir finansų šaltinis. E, miškuose galima uogauti, gribauti ir netgi medžioti. Tokia situacija yra Lenkijoje ir tai yra e, įrašyta mūsų konstitucijoje. Bet žinoma, kad miškas atliktų tokią funkciją, bent 30 procentų miškų turi būti valstybės rankose. Valstybės rankose esantis miškai yra ir, ir panaudojami visų šių tikslų siekimui. Kodėl reikėtų miškus labiau panaudoti, kodėl tai, tai, tai nepavyksta. Man atrodo, kad ES stinga politinės valios. Egzistuoja skirtingos miškų valdymo strategijos skirtingose šalise. Pavyzdžiui, Lenkijoje tai yra labai centralizuota sistema, yra regionuose dirbantis atsakingi mm, vadovai miškininkai ir taip pat yra galimybė viską pakeisti prireikus rengiamos studijos, apžvalgos. Miškai taip pat e, moka PVM Vietos valdžia čia taip pat dalyvauja skatinant turizmą ir tų miškų panaudojimas yra aiškiai garantuotas, užtikrintas ir jų naudojimas skatinamas. Miškai mūsų šalyje laikomi kultūriniu paveldu ir mes norime tai pasiūlyti Europai kaip savo įnašą į Europos paveldą. Ir todėl ir sakau, kad, kad Lenkija šiuo požiūriu yra pavyzdys Europai. Bet žinoma, yra ir privačių miškų. E, ir jie yra labiau suskaldyti, išsibarstę tai smulkesni miškai. Miškai turėtų dalyvauti apivartinių taršų slydimų sistemoje. Netgi privatus e, miškų saivininkai turėtų dalyvauti. Reikėtų parengti, inventorizuoti miškus ir išsiaiškinti, kas turėtų mokėti kokį įnašą. Mes esame pasirengę užtikrinti, kad ir privatus Lenkijos miškai būtų įtraukti į Europos apivartinių taršos leidimų sistemą. Kodėl tai svarbu? Tai susijęs su diskusijomis dėl bio įvairovės. Europoje yra didžiulių problemų, pavyzdžiui, netgi Natura 2000 finansavime, iš kur paimsime pinigų. Lėšų bus tik tuo atveju, jei miškai bus tvarkomi ekon, ekonomiškai ir, ir taip pat bu, bus saugoma bioįvairovė, galima pasitelkti įvairius kriterijus, uh, E, apsispręsti, kaip, kaip matuoti miškų e, kokybę, bioįvairovę. Žinoma, yra įvairių miškų rūšių, yra skirtingų miškų rūšių. Aš apie tai nekalbėjau, bet kai kurie miškai gali sugerti iki 350 tonų CO2 čia kalbu apie vieną hektarą miško. Ir to, tokie miškai yra ypač svarbus. Medienos gamyba gali vykti e, neišleidžiant į aplinką, netiršiant aplinkos CO2, galima gaminti biomasę. Ir tuo pat metu turime galimybę e, išsaug, užtikrinti bioįrovės apsaugą e, E, labai e, sudėtingose ekosistemose, kokiomis yra miškai. Aš nesakau, kad Europos miškų bioįvairovė yra skurdi. Kalbame apie 500 skirtingų miškuose gyvenančių rūšių, tačiau yra 2,5 milijardo įvairiausių rūšių gyvenančių miškuose augalų ir gyvūnų. Taigi, ne, taip, tai nėra taip plačiai žinoma. Miškų panaudojimas kaip, kaip CO2 gaudyklės yra e, ekonomiškai pats labiausiai apsimokantis metodas. Mes kažkodėl e, daugiausia dėmesio e, skiriam naujausiams technologijams, nekreipdami dėmesio į, į našiausias technologijas, nes svarbiausia yra uh, dėkti technologijas, kurios apsimokėtų. Tai suprantama, toliau vėjo energija, pažvelgus į Lenkiją. Šiuo metu Lenkijoje yra labai didelis vėjo energijos gamybos pakilimas nes sąlygas tokiai situacijai sukūrė mūsų vyriausybė. Tačiau biotehnologijų plitimui nesukurtos sąlygos, nežiūrinti tai, kad jos yra pigesnės ir jas nesunku diegti ir jos, jos iš esmės yra didžiulis potencialas elektros gamyboje. Tai tiek būtų. Aš tikiuosi, aš atsakiau visus klausimus. Dėl, į klausimą, kaip Lenkų miškai finansuojami, tie miškai yra savistogus, jie patys save finansuoja. Kaip e, Lenkija tapo nepriklausoma, toks buvo mūsų tikslas, pa, užtikrinti, kad mūsų miškai taptų autonomiški e, ekonomikos e, prasme ir prezidentas paskelbė dekretą tuo klausimu. Bet jie yra visuomenės gerybė. O tarpukario laikotarpiu valstybė supirko 40 tūkstančių hektarų miškų, nes mes manėme, kad tai buvo daroma dėl to, kad miškai yra svarbus mums. Noriu padėkoti už galimybę šiandien susitikti su jumis ir pasikalbėti. Europos miškų strategija yra tikrai labai svarbi, tačiau nacionalinės sąlygos e, bruožai negali būti pamiršti, juos reikia atsižvelgti. Reikia išnaudoti kiekvienos šalies potencialą. Reikia įtraukti visas valstybės į kovą su klimato kaita ir mes palaikysime tokias pastangas ir sieksime apsaugoti bioįvairovę. Dėkoju profesoriai Šiško. Tikrai žemdirbiai kitas syk kenčia nuo politikų padarytų sprendimų. Aš dar norėjau pridurti, kad yra ir kita svarbi problema. Lenkijoje yra problemų, tačiau jos vis viena yra bandomos spręsti. Tai tuo požiūriu mes turime ieškoti sprendimų, kaip transportuoti tam tikras medienos rūšis ir uh, klausimas pakankamai skubus ir problemiškas. Dėkuoju, dabar žodį sutikime profesoriui Simonsui. Dėkuoju aš e, tik su savo pranešimu susijusius klausimus pabandysiu atsakyti. Trys dalykai. Pirmiausia, mes turime daug e, ima prieinamos žemės ir mes netinkamai ją pasinaudojame. Maistas per pigus ir mes per daug išeikvojame maisto žemės ūkio teritorijose ir e, jų nepanaudojama teisingai. Toliau, anglis kaip žaliava. Anglis yra viena iš e, svarbiausių e, žaliavų dabar yra 50 eurų už toną. Tokia yra ka, kaina. Ir pastaruoju metu buvo nustatytas atmosferiniai angliai atskiras rodiklis, nesvarbu, ar tai bus 50 ar daugiau eurų, bet kaina yra per maža. Taigi rinka ne e, tinkamai reaguoja į šią susidariusią situaciją. Limoje metų pabaigoje, o taip pat ir Paryžioje kitų metų pradžioje, Europa turės galimybę pakeisti šią tendenciją, paremdama žemės savininkų pozicijas. Taigi dar kartą noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Dėkoju profesorius Šiško. Vienas labai svarbus dalykas, mes kaip Europos Sąjunga turime ribotus žemės išteklius. Negana to, žemė yra išeikvota. Ar yra galimybė padidinti derlingumą, ypač absorbuojant CO2? Tai galėtų būti vienas iš sprendimų, sako profesorius. Dėkoju. Tikrai džiaugiuosi, kad man neteko jūsų nutraukti, nes paprastai pirmininko vaidmuo būdavo reguliuoti kalbėtojų laiką ir juos nutraukinėti. Man to šiandien neteko daryti, todėl labai džiaugiuosi. Taigi dabar žodį suteikiu poniai Questinger. Dėkoju pirmininkė, Aš irgi noriu padėkoti mūsų svečiams šį vakarą. Tikrai daug įdomių, naudingų dalykų, informacijos, daug ką sužinojame. Buvo kalbėta, kaip mes galime skurti naujas darbo vietas, kaip taikyti daugia funkcinį, daugia šakį požiūrį ir tai bus mūsų ateities miškų strategijos esminiai klausimai, nes mūsų miškai tikrai turi ir globalios reikšmės. Viena iš pagrindinių minčių, mano supratimu, kurios išriškėjo, yra ta, jeigu mes klausimus sprendžiame ES lygiu, tai mm, čia regionai turėtų suvaidinti svarbiausią vaidmenį, vaidin, e, valdant miškų e, išteklius. Tai yra vienas iš neišvengiamų tikslų privačiose rankose esantis, esanti nuosavybė irgi turi būti įtraukta į tų, tos tvarios miškininkystės vystimą. Nes miškų savininkai irgi turi tapti atsakingi už tų miškų E, valdymą, tvarų valdymą, turime didinti tą informuotumą, skleisti informaciją ir jūs labai aiškiai išsakėte, kad e, tos bio įvairovės ir miškų valdymo užtikrinimas priklauso ne tik nuo institucinių, bet ir nuo privačių e, asmenų. Taigi mes privalome plėtoti šias politikos sritis ir turime tikrai jau dabar dėkoti tiems, kurie atsakingai stengiasi apsaugoti mūsų miškus. Mano supratimu, mums trūksta veiksmingos koordinavimo politikos ES. Komisija pasiūlė kai kurias mintis, tačiau mes parlamente galėtume jas dar tobulinti ir taip pat gerinti mūsų pasiūlymus. Ar tai būtų klimato energetikos ar bioįvairovės sritis, svarbu, kad tas tvarus vystimasis Europoje ir koordinuoti veiksmai būtų ryškesni ir geriau gyvendinami. Taigi dar kartą noriu Jums visiems padėkoti, padėkoti ir kolegoms, kurie aktyviai įsitraukė į šios debatus, už jų pademonstruotą uh, susidomėjimą ir tikiuosi per artimiausias e, savaitės mes galėsime glaudžiai bendradarbiauti, nes miškininkystė tikrai, kaip jūs visi pastebėjote, ir labai svarbi. Ačiū. Kągi, mėly kolegos, mūsų klausimai tikrai buvo labai naudingi. Noriu padėkoti mūsų ekspertams, tiems, kurie yra sėdi prie manęs ir visi, kurie kalbėjo prieš juos. Taigi ačiū visiems, ačiū visiems dalyviams, ačiū parlamento nariams. Tikrai gavome daug peno pamastymams. Ir tikrai džiaugiuosi, kad mūsų klausimai buvo išties turiningi. Noriu paprašyti, kad jūs rytoj nevėluotumėte ir būtumėte 9 val. jau posėdžių salėje, vyks balsavimas ir gan greitai, nes paskiau vėl numatyta, kad dalyvaus svečiai mūsų posėdėje. Taigi prašau, punktualiai atvykite 9 val. Šiandien, rytoj jau nevėluosime 15 minučių kaip šiandien ir atsineškite balsavimo kortelės. Ačiū Jums visiems. Awesome.